E, apie ką kalbėjo ponia Alken ir e, Ispanijos ombudsmenės. Mums malonu, kad šiandien e, dalyvauja čia ir peticijų teikėjai, kurie gali taip pat apibūdinti, kaip buvo pažįstas jų teisės į turtą. Ir plenarinėje sesijoje parlamentas teikia pranešimą, kur kalbam apie Europos piliečių teisę turėti įsigytą turtą. Taigi politinėje darbo tarkė šie klausimai yra e, rimtai svarstami, tačiau mes nesame nei vykdomoji valdžia, nei teismas. Mes negalime e, nuspręsti to, ko galbūt norėtų kartais piliečiai ar net parlamento nariai. Mes e, turime, galime daryti demokratinę politinę įtaką valstybei nariai ar vietos valdžiai, regionų valdžiai, stengiantis užtikrinti teisingumą peticijų teikėjams, pasiskundusiems mums. Būtent taip mes dirbame, todėl mes tai dirbame. Ir man bus labai įdomu, kaip ir jums, kaip e, mums įdomu, kaip jūs e, žvelgiate į pagrindų laisvių klausimus. Ačiū iš karto žodį suteikiu, kad nepritrūktų laiko diskusijoms. Sabin Hekspil iš Teisingumo teismo. Prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Nėra tokios uh, uh, pagrindinių teisų skundų teikimo kategorijos, kurią nagrinėtų Teisingumo teismas galbūt Jūs tai nustebina, tačiau leiskite paaiškinti. Į Lisabono sutartį yra įtraukta pagrindinių teisų hartija, jos nuostatos, tačiau Lisabono sutartimi nebuvo numatomi specifiniai e, atskiri veiksmai, kad būtų galima įgyvendinti pagrindinių teisų hartijos nuostatas. Tai pagrindinis skirtumas e, palyginti su subsidiarumo principo taikymu, e, kur buvo numatyta gyvendinimo tvarka, todėl e, ES teismams, teisingumo teismui, bendrajam teismui ir ES tarnautojų teismui negalima tokių skundų teikti tačiau e, skundai susiję su pagrindinėmis teisėmis yra nagrinėjami, jeigu pagal teismo jurisdikciją yra nagrinėjama konkreti byla. Ypač svarbios bylos susijusios su e, pagrindinėmis teisėmis yra bylos, kuomet nacionaliniai teismai kreipėsi Europos teisingumo teismą e, prie judicinio sprendimo e, susijusio su e, ES teisės aktų interpretavimu. Ši <clears throat> iš ankstinio arba prejudicinio sprendimo procedūra, kaip buvo šiandien ryte paaiškinta, E, susijusi su e, hartijoje numatytomis pagrindinėmis teisėmis, kurios privalomos tiek ES institucijoms, tiek valstybėms narėms taikančioms ES teisės aktus. Ir e, jeigu valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus, tai skundžiamas skundai yra teikiami nacionaliniams teismams, tačiau jeigu nacionaliniai teismai nagrinėja konkrečias bylas ir nori e, gauti iš ankstinio Europos Teisingumo teismo nuomonę apie tai, kaip interpretuoti su pagrindiniu teisų hartija susijusios nuostatas, jos kreipiasi į Teisingumo teismą. Pagalbos. E, kitas būdas e, priklausantis Europos Sąjungos teismų jurisdikcijai, tai yra individų skundai prieš ES institucijas įmantis betarpiškų veiksmų. Tačiau, kaip žinote, e, tokie tiesioginiai piliečių veiksmai e, yra pakankamai riboti, nes daugumoje atveju ES teisė galioja arba yra pritaikoma gyvendinama piliečių atžvilgių per nacionalinę teisę, o ne per ES. institucijas. Jeigu nagrinėjama byla susijusi su pagrindinėmis teisėmis, trys ES pagrindiniai teismai turi išnagrinėti, ar konkrečiu atveju galima pritaikyti hartijos nuostatas konkrečioje nagrinėjamoje byloje. Dažniausiai toks nagrinėjimas vyksta nagrinėjant skundus netiesiogiai susijusius su pagrindiniu teisų pažeidimais. Pavyzdžiui, e, teikiant skundus dėl institucijų taikomų ar reglamentų ar sprendimų, teikiami skundai susijęs su žmogaus pagrindinėmis teisėmis ir tuomet e, į atitinkamą pagrindinių teisų laikymos ir pažeidimo aspektą yra atkreipiamas dėmesys, gavus tokį skundą. Kaip panas Nemets šiandien ryte minėjo, teismai e, turi patingą praktiką tokias bylas nagrinėjant Tie veiksmai yra aiškiai apibrėžti, teismai priima sprendimus arba nutarimus ir jų priimami sprendimai turi rimtą poveikį. Jais gali būti atšaukiami institucijų veiksmai arba sustiprinami institucijų veiksmai, teismų pateikiamas ES teisės nuostatų ir pagrindinių teisų hartijos nuostatų interpretacijos privalomos E, nacionaliniams teismams, kurios teikia atitinkamus paklausimus. Šiomis aplinkybėmis e, šiandien ryte minėtas profesorius Žakė kompetence d'attribution priskirimo kompetencijos principas reiškia, kad e, labai aiškiai apibrėžti teismo jurisdikciją. Taigi, jeigu byla pradedama nagrinėti ir yra pagal teismo jurisdikciją e, turi būti taikomos pagrindinių teisų hartijos nuostatos, teismas jas taikys, jeigu pradėta byla e, ir teismas neturi atitinkamos jurisdikcijos, tai e, jis tą pareikš ir nurodydamas priežast, priežastis neseniai e, keletų atvejų, kuomet nacionaliniai teismai kreipėsi į Europos teisingumo teismą iš ankstinio sprendimo, prašydami e, teisingumo teismą pateikti atitinkamą pagrindinių teisų hartijos nuostatų interpretaciją e, aplink, tokiamis aplinkybėmis, kurios ne buvo įtrauktos į ES teisės aktų taikymos rytį. Noriu pacituoti profesorių Tezauro, e, kuris šiandien kalbėjo apie ES teisės aktų taikymos rytį. Es teisės e, apreptis, jeigu ir ES teisingumo teismas neturi atitinkamos jurisdikcijos, tuomet teismas e, e, pateiks atsakymą, kad negali šios bylos svarstyti, nurodydamas atitinkamas priežastis. Dabar. Arba atsakys į jam pateiktus klausimus, jeigu tie klausimai e, neviršytų arba priklausytų teismo jurisdikcijos. Tačiau tai nėra e, teisinės konsultacijos, kurias teikia Teisingumo teismas e, ir e, patikimos atsakymuose nenurodomos galimybės e, apskūsti atitinkamą teismo sprendimą. Noriu tik pabrėžti, kad be konkrečių bylų ES teismai gauna labai daug piliečių laiškų, kuriuose E, minimi įvairūs pažeidimai arba klausimai susiję su pagrindiniu teisų hartijos nuostatomis. Dažniausiai į tos laiškus, na, savame suprantamai, tos laiškus yra atsakoma, e, tačiau dažniausiai tie atsakymai yra standartinio pobūdžio, juose paaiškinama eismo į kurį kreipiamasi paaiškinami teismo, į kurį kreipiamasi įgaliojimai ir nurodomos priežastys, kodėl teismas negali nagrinėti e, vieno ar kito kreipimosi. Kartais, kuomet e, atvejs yra visiškai e, akivaizdus, teismas savo atsakymą gali nurodyti, kad Galbūt verčiau e, reikėtų kreiptis į Strasbūro žmogaus teisų teismą, tačiau dažniausiai e, tokių nuorodų nėra pateikiama tas atsakymas. Labai ačiū. Ačiū. Ir dabar žodį suteiksiu Viktorui Soloveičiukui iš Europos žmogaus teisų teismo. Chairman. Ačiū pirmininkė. Europos pagrindinių teisių architektūroje svarbiausia, didžiausia jurisdikcinė turinti teisminė institucija yra Europos žmogaus teisų teismas. Ji, jis apima 47 valstybės narės. Taip pat vertinant nuostatas, kurių gyvendimą tas teismas užtikrina, turime Europos žmogaus teisų. Uh, konvencijos. Skirtingai nei Hartija, konvencija, jos taikymas neapsiriboja tam tikros teisinės sistemos e, funkcionavimu. Pateiksiu pavyzdžius, kurie minimi komisijos, prie komisijos parengtos ataskaitos apie e, Hartijos įgyvendimą, pavyzdžiui, slapto stebėjimo atvejai, jų taip pat e, teisų nusavybė atstatymo valstybėse atveju hartė nepima. Tačiau tais atvejais taikytina žmogaus teisų konvencija ir teismas yra paskelbęs svarbių sprendimų šiais klausimais. Tuo pat metu teismo jurisdikcija daugeliu atžvilgių ribota, ji neapima socialinių, kultūrinių teisių, ji a, teismo jurisdikcija apima tik veiksmus, kuriuos įvykdė e, valstybinės institucijos, taip pat neapima virš, virš nacionalinių institucijų veiksmų bei ES institucijų veiksmams teismo jurisdikcija negalioja, nes ES kaip, kaip po tokia nėra prisijungusi prie konvencijos. Norėčiau pristatyti bendrą situaciją ir bendrai pristatyti, kuriuose srityse galioja konvencija ir hartija, kada jos taikomos. Kuomet iškyla pagrindinių teisų klausimas Europoje ir kai klausime, kuris teisėjas yra kompetitingas, galima skirti keletą situacijų. Visų pirma, situacija, kuomet es teisė netaikoma. Ir čia Nacionalinės institucijos ir nacionaliniai teismai turi kompetencijas. Jeigu kalbame apie e, nuostatas, kuomet taikytina Europos žmogaus teisų teismo konvencija, pasitelkus visas vietoje prieinamas teisinio poveikio priemonės, jeigu žmogus negauna atsakymo, tuomet galime kreiptis į teisingumo, į žmogaus teisų teismą. Toliau, atveju, kuomet ES teisė taikoma jeigu kalbame apie es institucijų veiksmus, jeigu įmanoma kreiptis į ES teisingumo teismą. Šis teismas yra kompetitingas ir jis turi spręsti e, ginčius apimančius pagrindinės teisės ir, žinoma, taikyti hartiją. Tačiau, kaip žinome, hartiją reikia interpretuoti ir žmogaus teisų, žmogaus, Europos žmogaus teisų konvencijos kontekste ir teisingumo teismo precedentų teisės kontekste. Tuo viskas ir baigėsi. Jeigu, sakau, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES taps konvencijos šalimi, tuomet jos institucijų veiksmus galės kontroliuoti Strasbūro teismas kitos rytis, kur, kuomet nacionaliniai teismai rūpinasi ES nuo nuostatų įgyvendinimu. Kalbant apie procedūrinį kelią, tai galima ginčą turėtų spręsti nacionaliniai teismai, Taip pat reikės e, pasitelkti, užtikrinti ir hartijos įgyvendinimą, taip pat Europos žmogaus teisų konvencijos įgyvendinimą. Ir šioje, šiame procese galima kreiptis teisingumo teismą, kad šis paskelbtų iš ankstinį sprendimą, kad paskelbtų savo nuomonę dėl galimo nacionalinio teismo sprendimo. E, Ir jeigu ieškovas dar vis tiek yra nepatenktas gautų rezultatų, jis gali kreiptis į Strasbūro teismą tuo atveju. Tokia yra. Taip daug maž atrodo viskas lyginant Europos žmogaus teisų teismo ir teisingumo teismo kompetencijas. Dabar perant prie problemų, kurias svarsto šis seminaras. Norėčiau pakalbėti, kaip e, Strasbūro teismas elgėsi su skundais, kurių sulaukia ir kurie ne, kurių negali e, nagrinėti dėl to, kad neturi kompetencijų tose srityse. 2010-aisiais jis sulaukė daugiau nei 3000 skundų ir dabar teismas, dar, teismas nagrinėja apie 40 tūkstančių skundų. Tai 13 procentų visų e, atvejų, visų skundų yra ne, neprimami, nes teismas neturi kompetencijų jų nagrinėti dėl to, kad tiesiog neturi kompetencijų toje srityje. Kai kuriais atvejais jie yra atmetami dėl to, kad e, skundo autoriai dar nepasinaudoja visomis teisinio poveikio priemonėmis šalyje. Minėdama šiuos skaičius, nepaminėjau skundų, kurie buvo atmesti e, dėl kitokių priežasčių, E, pagal taip vadinamą bendrą formulę. Tačiau nagrinėjant šią situaciją iš teismo perspektyvos galima prieiti kelių išvadų. Visų pirma, dėl teismo kompetencijų apribojimo, dėl e, konvencijos aprepties. E, tai nėra svarbiausia priežastis, dėl kurios skundai neprimami nagrinėjimui. Tai bent iš dalies paaiškintina tuo, kad skirtingai nei Hartija, konvencija taikoma ne vienai teisiniai sistemai. Dar vienas aspektas, dėl kurio iškyla nesusipratimu, kai žmonės kreipiasi į Strasbūro teismą ir prašo, kad jis būtų pirmosios instancijos teismu. Kai žmonės pirmą kreipiasi į tą teismą, prieš tai nepasinaudoja visomis teisinėmis, teisinio poveikio priemonėmis šalyje. Tokie atvejai pasitaiko daug dažniau. Teismai sulaukė skundų dėl ES institucijų sprendimo ar veiksmų. Nors negaliu patikti skaičių, bet bendrai vertinant situaciją daug problemų čia neiškyla. Ir bendrais bruožais galima sakyti, kad piliečiai ir teisininkai žino, kad Strasbūro teismas nėra ta institucija, kuri galėtų išspręsti jų problemas, tai kad ten nereiktų kreiptis. Bet mes sulaukėme kreipimus į teismą, kuriuose žmonės skundžiasi dėl nacionalinių institucijų sprendimų, nacionalinių įstatymų, jie taip pat skundžiasi dėl to, kaip šalies teismai įgyvendina ES teisę. Tokių skundų pasitaiko daug daugiau. Būtų įdomu istorinėje perspektyvoje apžvelgti konvencijoje numatytų mechanizmų taikymą. Kaip žinome, dešimtmečio pabaigoje daugybė vidurio ir Europos valstybių prisijungė prie konvencijos ir tai tų šalių piliečiams atvėrė naujas galimybės užtikrinti teisingumo gyvendinimą taip pat galimybę teikti skundus rinktinių tautų organizacijoms ir institucijoms. Panaš, taip, ta pati situacija kaip ir ta, kuri atsirado įsigaliojus Hartijai. Per keletą metų nuo tų šalių prisijungimo informacija E, apie tikslę procedūrą ir, ir jos ribas nebuvo plačiai prieinama ir todėl tai įtakojo skundų skaičių ir paskui tendencijos kito. Tačiau sunku išvelgti kažkokių tai kryptingų tendencijų. Ką teismas daro siekdamas sureaguoti į, į būtinybę paaiškinti, skleisti informaciją, kuris teismas kompetitingas konkrečiu atveju. Savo sprendimuose teismas e, naudojasi, di, veikia pagal jam suteiktas galės. Bet Europos taryba daug daro tam, kad skleistų informaciją, leisdama įvairius leidinius, taip pat e, į savo tikslinę auditoriją pasirinkdama profesionalus bei taip pat teisės tarnybas valstybėse narėse. Neseniai teismas paskelbė e, teis kriterijų, pagal kuriuos E, pri, priimami arba atmetami e, kreipimaisi į skundą rinkinį. E, profesionalai tas, tą gairių ir kriterijų rinkinį labai gerai vertino. Ir taip pat kitas svarbi veiklos rytis, pasikalbėjus su, su, su ieškinį, norinčių teikti žmogumi, išsiaiškinti, kuri institucija jam galėtų geriausiai pagelbėti ir ten jį nukreipti. Žvelgiant praeitį, prisimenant Europos žmogaus teisų komisijos darbą ir paskui e, pradėjus veikti teismui, E, asmenims, kurie kreipdavosi į teismą, buvo paaiškinama, kad jų kreipimasis, jų, jų skundas negali būti nagrinėjamas ir jie gaudavo informacijos apie tai, kur galėtų kreiptis, kur tas jų skundas galėtų būti išnagrinėtas. Tačiau teismo ištekliai buvo riboti ir dabar tokio, dabar pasirinkta pasirinktas kitoks požiūris. Tiesiog reikia įvertinti e, visą kriterijų reikalavimų sąrašą, įsitikinant, ar skundas gali būti nagrinimas ar ne. Taip pat noriu paminėti e, už, pavyzdžiui, pareigūną dirbantį, pareigūną užsimanti skundais dėl konvencijos dėl kankinimo ir nežmoniško elgesio draudimo gyvendinimo. Jis taip pat teikia informaciją apie tai, kur tas skundas galėtų išnagrinėtas, tačiau noriu pasakyti, kad automatiškai iš vienos institucijos skundai nepersiunčiami kitai, nes tiesioginis tokių skundų perdavimas, persiuntimas iškeltų tam tikrų problemų. Kai kalbame apie teisminės institucijas, tai čia iškyla e, įvertinimo, tos galimos bylos teismingumo įvertinimas, taip pat informacijos konfidencialumo e, prievolė. Pavyzdžiui, jeigu kaliniai rašo, siunčia informaciją teismui, e, ta informacija privalo išlikti konfidenciali. Taigi, kaip jau sakiau, skundų persiuntimo mechanizmo galimybę reikėtų labai atidžiai apsvarstyti, visų pirma, įvertinant visus šiuos aspektus. Užbaigdamas norėčiau pasakyti keletą žodžių apie ryšių strategiją, kalbant apie pagrindinių, Europos pagrindinių teisų architektūrą. Kai skleidžiame informaciją apie šias įvairias institucijas, kurios yra kom, ko, kompetitingos, mes visų pirma siekiame išsiaiškinti, paaiškinti, patikslinti, kokiais atvejais galioja hartija. Svarbu apriepti visą situaciją ir nepamiršti visų galimybių numatytų ir nacionalinėje teisėje, ir Europos žmogaus teisų konvencijoje. Nes būtent taip tas kleidžiama žinia <coughs> bus pozityvi, ne, tai yra nurodant, kad siekiant konkrečios teisės gyvendinimo reiktų rinktis vieną ar kitą kelią. Labai ačiū už šį pasisakymą. Aš jau girdėjau įdomių e, idėjų, pavyzdžiui, teismingumo e, patikrinimo sąrašas ir panašiai. Toliau ponas Latarskis. E, Europos asmenas apsaug, duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, jis padėjėjas. Ačiū, kad pakvietė iš e, seminarą. Noriu priminti, kad mūsų instancija egzistuoja nuo 2004, 2004 metų pagal reglamentą 45 2001 ir asmens e, duomenų apsaugos priežos pareigūnas ir jo padėjėjas e, paskiriami Europos parlamento. Darbuotojų skaičius sudaro apie 50 žmonių ir jis dirba Briuselėje. E, jo darbas yra užtikrinti, kad pagrindinės natūraliaus menų, fizinio menų teisės laisvės e, gerbiamos ES institucijų ir organizacijų. Mes tik tai galime patikrinti, ar tuos laisvės gerbiamos, kai kalbama tik tai apie asmens duomenų apdorojimą. Taigi mūsų užduotis neapsiriboja pagrindinę laisvę į e, duomenų apsaugą, kas rašyta 16 straipsnėje e, sutarties dėl ES steigimo, bet ir e, hartijoje. Mes turime stebėti, kaip taikomas duomenų apsaugos taisyklės ir mes galime dėl to tikrinti, ar laikomas e, geros administracijos ar nediskriminavimo teisų. Kaip mes atliekame tas užduotis? Per tris veiklos rytis. Pirmoji yra teikti patarimus Europos institucijoms ir organizacijoms, priimant sprendimus teisėkuros ar sprendimų prieimimo procese. Antroji veiklos rytis tai yra priežiūros veikla, kuomet gaunami skundai. E, aišku, skundai yra viena priežiūros e, veiklos rytis, mes gauname pranešimus taip pat apie duomenų apdorojimą ir su mumis konsultuojamas konkrečiais klausimais dėl duomenų apsaugos. Taigi, kaip matote, mūsų svarbiausios veiklos rytis nėra skundų E, su skundais susijęs darbas. E, skundai yra tik tai viena nedidelė mūsų darbo dalis. Palyginti su kitomis e, institucijomis mums skundų nagrinėjimas yra tik tai maža dalis mūsų darbo. Gauname apie 100-120 skundų per metus, taigi palyginti nedaug. E, palyginti su kitomis organizacijomis e, nacionalinių lygmenių, kur gauname tūkstančiai skundų per metus. Mes gauname 100-120, galbūt šiek tiek daugiau šiemet, nes šis skaičius pamažu auga. Ką darome gavę skundą? Iš tikrųjų, turime įvairių galių e, nagrinėti skundus, galima pradėti tyrimą, tas tyrimas gali apsirimoti prašymų ar laiškų apsikeitimų. Gali būti vietinė, patikra viet, vietoje, sustikimas, patikrinimas duomenų, kurios, gal, kurios apdarojo tam tikri institucija, ar tai būtų mediciniai duomenys, ar slapti duomenys. Jeigu galime bet kokioje, bet kokioje vietoje patikrinti, kaip tie duomenys apdarojami. Ir po tyrimo galima priimti privalomą sprendimą, galima, dėl kurio galima kreiptis į teismą. Tai yra skirtumas. Tai yra sprendimas, kuris yra privalomas vykdyti, galime liep, įsakyti, nustoti, nu, nutraukti duomenų apdorojimą ar pataisyti kažką asmen, asmeninių duomenų apdorojimo procese. Iš tų 100-120 skundų apie 70 procentų yra neprimtini skundai. Ką darome su jais? Gana didelis, didelė dalis, 70 procentų. Paprastai priežastis jų neprimtinumo yra ta, kad jie pateikti prieš nacionalinės institucijas, fizinius ar juridinius asmenys. O mūsų kompetencija yra ribojasi tik tai uh, E, duomenų apdarojimu Europos institucijose ar organizacijose. Taigi ką darome su tais skundais? Mes jų neperduodame kitai instancijai ir galiu prisijungti čia prie ankstesnio kalbėtojo analizės. Mes manome, kad tai gali būti duomenų apsaugos taisyklių pažydimas, jeigu perduodame tokį skundą kitai instancijai. Stengiamės užtikrinti, patikinti skundo autorių, kad skundas bus e, tvarkomas konfidencialiai, o trečiosios šalį su jomis bus susisiekiama tik tai tada, jeigu tai yra būtina, visiškai būtina tyrimui. Taigi tuomet mes atsakome tokiems skundų autoriams, paaiškiname, kodėl skundas yra nepriimtinas ir informuojame, jeigu galime rasti tokią instanciją. Tai pasakome jiems, kurią instanciją turėtų kreiptis. Bet po to paliekame skundo autoriui pačiam pasirinkti, skūstis ar ne. Galbūt yra priežasčių, dėl kurių e, skundo autorius nenori skūsti kitą instanciją. Turiu paminėti, kad yra ypatingas e, ryšys tarp mūsų ir Europos ombudsmeno. Mes pasirašėme tarpusavio sustarimo memorandumą ir tam tikrą informaciją mes keičiamės, jeigu skundžiamasi ir e, tiek mums, tiek Europos ombudsmenui. Tuomet mes kontaktuojame ir keičiamės tą informaciją ir bandome nuspręsti kas e, turėtų nagrinėti skundą. Jeigu tai yra skundas grinai dėl e, duomenų apsaugos, tai būtų mūsų organizacija, jeigu kas kita, tai nebūtinai, nes paprastai gali, jeigu kalbama apie administracijos problemas, e, tai būtų ombudsmeno darbas. Nepaisant to memorandumo, mes neperdodame skundų nacionalinėms duomenų apsaugos e, agentūroms. <clears throat> Taigi, mažinti tų neprimtų skundų skaičių mes e, bandome gerindami informavimą. Turime konkrečią dalį mūsų interneto svetainėje apie galimybę teikti skundus ir praėjusiais metais parengėme specialią formą. Ma, ne, kurią, kurią panaudojama teikti skundui, kurioje informuojama skundo autorių, kas yra priimtina, o kas ne. Negaliu pasakyti, kad šis sprendimas e, yra visiškai sėkmingas, nes žmonės nebūtinai skaito tai, kas prašyta svetainėje, jie tiesiog atsinčia laišką ir tiek. Ir tuomet mums atsiranda papildomai darbo ir, aišku, tai reiškia skundų autorių susidarzinimą, jeigu mes parašome, kad nieko negalime padaryti ir kad jie turi kreiptis į kitą instanciją. Taigi, tokia būtų mūsų praktika su aiškiai neprimtinais skundais. Labai ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Prieš suteikdama žodį Margaret kad tai pristatytų e-justice interneto svetainę. Norėčiau Jums priminti, kad išdalintose dokumentuose Jums buvo pateikta metinė ataskaita apie pagrindinių teisų hartijos nuostatų taikymą, ten yra pateikiami statistiniai duomenys, 17 puslapį apie mūsų gaunamų laiškų kreipimusių skaičių ir apie registravimo, skundų registravimo metodiką problema, su kuria susiduria komisija ir apie tai kalbama pranešime, tai yra informacijos trūkumas. 2010 metų komunikate dėl e, Hartijos nuostatų gyvenimo strategijos viena iš pirmųjų išvadų e, buvo susijusi su būtinybė pagerinti ryšius ir e, informacijos gavimą komunikate Atkreipimas dėmesys, kad per pas, e, po komunikato e, paskelbimo per tuos metus daugiau dėmesio buvo skiriama Hartijos nuostatų taikymui, nagrinėjami atskiri atvejai, kuomet e, nuostatos yra taikomos, kuomet jos netaikomos ir asmenų grupės, kurios dėl to patiria atitinkamą žalą, todėl galbūt komisija galėtų pamėginti konkrečiau su, suformuluoti, pateikti informaciją apie minėtus aspektus ir teismų jurisdikcija kartais yra labai sudėtinga, nes viena vertus turime reikalų su visuomenės lūkesčiais ir kita vertus jurisdikcijos priskirimas gali trukti ištisas savaitės, taigi e, visuomenės lūkesčiai ir sudėtingos teisinės procedūros, tai yra didžiulė problema susijusi su informavimo teikimu. Taigi reikalinga taip pat pademonstruoti daugiau geros valios, siekiant padėti piliečiams patirintiems sunkumų dėl pagrindinių teisų pažeidimų, ir jiems pateikti tam tikrą informacijos sąrašą apie galimybės e, kreiptis į atitinkamas e, teisinės institucijas savo šalyje. Dėl to buvo e, parengtas, parengtas ši internetinė svetainė į Justice ir ją dabar jums pristatys Margaret. Ačiū Manueliui. Labadiena, norėčiau trumpai pristatyti interneto svetainę įdžestis e ir paaiškinti, kaip būtų galima pasinaudoti šią svetainę siekiant eh, pasi, pasitelkti teisinio poveikio priemonių mechanizmus valstybėse narėse. Valstybėse narėse kelis metus buvo bandomi nacionaliniai projektai apjungiantis 2-3-4 valstybės narės. Ir tas portalas, tas svetainė yra reikalinga ir naudinga piliečiams, kurie gyvena e, ne savo kilmės šalyje. 11,3 milijonai gyventojų 2008 metais gyveno ne savo valstybėje narėje. Ir svetainė buvo pradėta kurti 2008 metais. Šio darbo tikslas buvo pasinaudoti siekiame palengvinti e, <clears throat> sąlygas kreiptis, teikti skundus, siekiame į savo veiksmus įtraukti kaip įmanoma daugiau valstybių narių. Institucinis kontekstas yra toks, kad 2008 gegužės mėnesį komisija paskelbė komunikatą, kurio pavadinimas buvo e, siekiant įgyveninti Europos elektroninio teisingumo strategiją taryba lapkričio mėnesį 2008 patvirtino veiksmų planą, parlamentas gruodžio mėnesį 2008 atitinkamą rezoliuciją patvirtino, o Stokholmo programoje taip pat buvo daug dėmesio skiriama elektroniniam teisingumui, jo horizontaliam pobūdžiui, e, sprendžiant e, civilinės baudžiamosios ir administracinės teisės klausimus. 2012 metų pabaigoje bus pateiktas atitinkamas pasiūlymas dėl elektroninio teisingumo teisinės bazės. Mes savo veikloje remiamės e, decentralizuotų požiūrių, niekuomet e, nesirašėme e, įsteigti centralizuotos duomenų bazės. Mes tik tai stengiamės tarpusavį sujungti nacionalinės duomenų bazės ir e, dirbame etapais. <clears throat> Pradėjome nuo informacijos e, rinkimo, tai yra labai plataus masto, plačių užmojų projektas apimantis daugiau nei 20 e, paprojekčių siekiant apjungti tarpusavyje žemėtvarkos registrus, bankroto registrus įmonių registrus. Glaužiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, kitomis institucijomis, teisininkais, su e, <clears throat> domenų apsaugos priežiūros pareigūnais. E, e, visos valstybės narės, išskyrus Airiją, yra mūsų struktūrose atstovaujamas. Pirmąją versiją, kurią sudaro 12 tūkstančių puslapį 22 kalbomis, e, Liepos mėnesį paskelbėme, atnaujinsime šių metų pabaigoje savo turimą informaciją ir jos bazę įtraukdami informaciją e, susijusią su pagrindinėmis teisėmis, žmogaus teisėmis, galimybę dėl jų kreiptis valstybėse narėse. Taip pat stengiamės e, integruoti įvairius e, turimus informacijos šaltinius. Europos komisijos Teisingumo generalinis direktoratas kūruoja kitas internetinės svetainės Europos teisinį atlasą E, kitas svetainės jas įtrauksime į mūsų portalą, kaip ir e, papildomą informaciją apie, pavyzdžiui, vėluojančių mokėjimų direktyvą, informaciją smulkaus verslo įmonėms, kur kreiptis dėl jų atžvilgių netaikomų neteisingų veiksmų nurodysime teisės aktų šaltinius, bus atskira dalis susijusi su piliečių įmonių teisėmis, konfliktų, informacija apie konfliktų sprendimo, ginčių sprendimo galimybę. E, e, mes e, savo svetainėje siūlome e, atskirius puslapius, e, už kurių priežiūrė atsakinga komisija ir kitus puslapius, e, kuriuos prižiūri valstybės narės, tai yra tų valstybių narių kalbomis informacija pateikiama, ta sistema veikia labai gerai. Jeigu, pavyzdžiui, norėtumėte mūsų svetainį gyvendami Prancūzijoje rasti advokatą, kuris kalbėtų ispaniškai ir e, specializuotųsi šeimos teisėje, tai galėtume, galėsite, galėtumėte pasinaudoti atitinkamomis priemonėmis mūsų svetainėje ir gauti e, kontaktinius to, šio advokato duomenys. Pagrindinių teisų puslapis yra įtrauktas į jūsų teisų, your rights dalį ir ten galite rasti informaciją susijusiu su pagrindinių teisų pažeidimais. ES puslapyje bus pateikiama informacija e, ir kontaktiniai duomenys e, institucijų, kurios atsakingos už pagrindinių teisų hartijos nuostatų taikymą. <clears throat> nacionalinių valstybių puslapį susijęs pagrindinėmis teisėmis. Ten galite rasti informacijos nacionalinius teismus, žmogaus teisų institucijas, ombudsmeno institucijas ir e, specializuotas žmogaus e, teisų veikloje veikiančias organizacijas ir institucijas. Tai yra mūsų pagrindinis svetainės puslapis. Ten galite rasti įdomių priemonių aspektų, galėtumėte suasmeninti naudojimas iš šio puslapio nust, yra nustatymai, kur galite nustatyti, kokią kalbą e, norite, kad e, ši svetainė jums atsidarytų, galite atitinkamai nustatyti regionės nustatymus, kuomet e, bus atnaujinami svetainės duomenys, jums bus atsiunčiamas elektroninis laiškas informuojantis apie tai, pavyzdžiui, jeigu valstybės narės atnaujins savo pateikimą informaciją, ieškos uh, galimybės e, taip pat tobulinsime, plėtosime ir e, naujoji versija bus pateikta 2011 m. lapkričio mėnesį. Tai yra valstybių narių svetainės pavyzdys. E, galite surasti informaciją apie ombudsmeno instituciją, pavyzdžiui, savo valstybėje narėje per šią per šiame puslapyje pateikiamas e, duomenys arba, pavyzdžiui, anglų kalba čia pateikiama informacija dėl precedentų teisės e, Junktinėje karalystėje. Uh, E, mes per mėnesį mūsų svetainėse lanko 50 tūkstančių lankytojų, 35 tūkstančiai apsilankė vien 2011 m. rugsėjo mėnesį, nes labai daug reklamų savo svetainį nedarome, tačiau e, kadangi tą darbą atlieka valstybių narių teisingumo ministerijos Rumunijoje, kiekvienoje, e, kiekviename teisingumo ministerijos svetainės puslapį yra pateikiama nuoroda į mūsų svetainę ir todėl 25 procentai visų mūsų lankytojų yra iš Rumunijos. <clears throat> Taigi mes e, dėsime vėliau šiais metais Ir 12 metų pradžioje kartu su komisija ir valstybėmis narėmis tai, e, bendromis pastangomis tenksimės e, skleisti informaciją apie mūsų svetainę, kad e, e, įvairius nukentėję asmenys galėtų pasinaudoti čia pateikiamą informaciją ir sužinoti daugiau apie savo teisės. Mes, pavyzdžiui, Galime suteikti jums taip pat įvairios praktinės pagalbos, e, e, pavyzdžiui, transparantų galime įvairiomis kalbomis pateikti. E, taip pat mūsų svetainėje rasite nuorodų į EUR, LEX, kitus, kitas teisinės informacijos bazės. Įvairių valstybių narių teisingumo ministerijos taip pat yra patalpinusi savo nuorodas mūsų svetainė. Jeigu norėtumėte su mumis susisiekti arba apsilankyti mūsų svetainėje, maloniai kviečiame tą padaryti. E, e, labai džiaugtumėmės e, jūsų atsiliepimais ir skleidžiama informacija kitiems apie mūsų svetainę. Šią informaciją mes paskelbsime visose valstybėse narėse visomis oficialiomis ES kalbomis, e, kad kaip manoma didesnis skaičius žmonių su jais susipažintų. Would, uh... Ačiū, Margaret. Dabar suteiksiu žodį seminaro dalyviams. Pone, pone Aukin, prašau. Ačiū pirmininkė. Man palengvėjo, nes pradžioje atrodė, kad aš esu viena čia sėdžiu ir atstovauju pusę milijardo žmonių. Būtų per daug nes mes čia atstovaujame piliečius. Turiu porą klausimų, vieną iš jų David Lau. Manau, kad turėtume labai aiškiai pasakyti, kad kai kalbame apie pagrindinės žmogaus teisės, kad mes susidurėme su kliūtimis, kurias kelia komisija. Na ir švelniai tariant, komisija nėra linkusi tų kliūčių šalinti. Reikėtų pabrėžti, kad tai vien, vienas iš barjerų mūsų darbe, e, su kuriais susidurėme savo komitete, nes komisija e, viską vertina kitaip. Komisija įsivaizduoja, kad ji tarsi yra teisingumo teismas. O kom, bet komisija juk taip pat turėtų padėti parlamentui uh, ir tarybai palengvinti jų darbą, kaip numatyta sutartise. Ir labai dažnai susidurėme dar su štai kokiamis problemomis susijęme su galimybė pasiduoti dokumentais, taip pat skaidrumo problemomis ir komisija nesiklauso parlamento narių daugumos, o tiesiog stengiasi išvengti tokios atsakomybės. Tai yra viena iš pagrindinių teisių įtvirtintų hartijoje. Kalbame apie, apie administraciją viešojo sektoriaus. Žmonės turi jausti, kad mes dirbame jų labui. O šiaurės šalise žmonės iš viso nieko apie tai nežino. E, Danų kal, į Danų kalbą tas komiteto pavadinimas išvestas tikrai labai keistai. Turiu klausimą apie teismus. Mes sutarėme dėl to, kas buvo pasakyta svarstant pirmąją temą. Uh, kad asmenų teisų įgyvendinimu reikėtų rūpintis nacionaliniu lygmeniu. Tad priimamas teisingumo teismo sprendimas, tai nacionaliniai teismai turėtų jį gyvendinti ir jam paklusti. Tačiau žinau atveju Danijoje ir taip pat kitose šalise. Teismai gali paprašyti iš ankstinio teisingumo teismo sprendimo ir taip įsitikinti pasi... ir po to nacionalinis teismas taip gali užtikrinti, kad es teisės aktai gyvendinami tinkamai. Žinau keletą tokių atvejų, bent jau mano šalyje, kad kai teismai visiškai nenori kreiptis tokio e, iš ankstinio sprendimo teismai nenori prašyti kažko kito, kad kažkas atsakytų jiems, nes tai iš esmės prieštarauja teismo pobūdžiui. Bet Europos, Europos teisingumo teismui ir komisijai tai iš viso nerūpi. Ir pato žmonėms norisi kreiptis į Strasbūro teismą. Aš dirbau e, Europos taryboje Tačiau jeigu jau tenka te, kreiptis į Strasbūro teismą, tai tas kelias yra tikrai ilgas. Mes turėtumėme išspręsti viską čia. Taigi, kaip jūs galėtumėte mums padėti? Kaip užtikrinti, kad nacionalinio teismo sprendimas ne, neprieštarautų, atitiktų visas ES teisės normas ir teisingumo teismo sprendimus. Galbūt galėtumėte įrašyti į savo teismo statutą e, galimybę pareigą teisingumo teismui užduoti klausimus nacionaliniams teismams, kad atsirastų kažkokia, kad atsirastų kažkokia vienovė. Mes. Ačiū. Um, Ponas Ryding. Ačiū. Tikrai gerai, kad yra abiejų teismų atstovai, sėdintis prie to paties stalo, nes kitą savaitę bus svarstomas ES prisijungimas prie ES žmogaus teisų konvencijos Strasbūre. Kai kurios valstybės prisijungia prie konvencijos ir praeina daug metų, kol pas, pasirodo pirmieji skundai kreipimas iš tų valstybių piliečių. Daugybė bylų patenkančių į teismą yra, apie, yra susijusios arba su Rusija, arba su Turkija. Ir čia susikopė didžiulis bylų krūvis. Taip pat kitas klausimas, kurį turime svarsyti, yra subsidiarumo klausimas. Reikia pasirūpinti, kad tai, ką turi nagrinėti nacionaliniai teismai, jie ir nagrinėtų. Taip pat visos es institucijos turėtų rūpintis konvencijoje numatytų teisų gyventinimu, tada niekam ne, nereikėtų kreiptis į Strasbūro teismą. Ką aš noriu pasakyti? Kalbant apie subsidiarumą, ir turint omeny Strasbūro institucijas, taigi e, kalbant apie subsidiarumo savoką, kad e, kai, kurioje, kai kuriais atvejais žmonės suprastų, kad nereikia kreiptis į Strasbūro teismą arba net iš vis nepasitelkti teisingumo teismo, jeigu. O kitais atvejais iš karto uh, kreiptis į Strasbūrą ir ES institucijos privalės užtikrinti, kad Strasbūro teismo jurisprudencija kaip išorės stebėtojo, ko, ko, išorinės kontrolės institucijos vaidmo taip pat būtų e, užtikrintas nes tikrai niekas tikriausiai netrokštame, kad dėl išaugusio bylų skaičiaus pradėtų strikti e, žmogaus, Europos žmogaus teisų konvencijos sistema. Oh, Ponas Bostinaro. Mano klausimas ir pagal šios dienos diskusijos aš džiaugiuosi, kad čia yra žmogaus teisų teismo atstovai. Nes akivaizdu, kad e, fundamentaliais atvejais, kai yra pažeidžiamas pagrindinės teisės, teisė į laisvą žiniasklaidą. Pastaruoju metu kilo problemų daugelį šalyje, nevardinsiu dabar tų dviejų, trijų ar keturių šalių. Tačiau kaip galėtume mes kartu, e, žmogaus teisų teismas ir Europos taryba ir Europos parlamentas, kad e, komisarės žmogaus teisėms ir žmogaus teisų teismo sprendimai ir viską būtų atsižvelgiama rengiant teisės aktus valstybės narėse. Nes puikiai prisimenu komis, Europos tarybos komisaro žmogaus teisėms įvertinimą skirtą vienam, vienam teisės aktui vienoje valstybė narė. Puikiai žinau bent vieną atvejį, kai valstybė narė, valstybės narėse egzistuoja nuomonė, bent jau pagal Kopenhagos kriterijus. Iki stojimo valstybė narė turi laikytis Kopenhagos kriterijų, o įstojusi ne visada laikosi tų žiniasklaidos laisvės standartų pagal Europos žmogaus teisų teismo nuosprendžius keista, nes Europa apsimeta, kad yra laisvės e, reargardą, norime mokyti visus Kiniją, Rusiją apie tai, skatinti žiniasklaidos laisvę tenai, o patys turime aiškių atvejų, kai tie standartai yra pažeidžiami, tačiau veiksmų niekas nesimama. Ką jūs nuomonė reikėtų daryti? kad jūsų vertinimai būtų kažkaip privalomi kasdienėje praktikoje, o ne tik politinių standartų prasme. Atrodo, kad po įstojimo Europos Sąjungą valstybės narės gali daryti, ką nori, nes naudojasi subsidiarumo principu ir nieko negalima padaryti. Labai ačiū, ar yra daugiau klausimų? Klausimas Sabinai. Aš kalbėdamas neturėjau labai daug laiko detaliai kalbėti apie tai, tačiau mums iškilus yra problema kaip nacionaliniai institucijai, tačiau tai turi reikšmės ir kitoms šalims ES. Ar teisingumo teismo taisyklės reikėtų pakeisti, kad būtų, gal, būtų galima teikti prašymus įsikišti į nacionalinius procesus. E, palyginti su žmogaus teisų teismo praktika, kai taip galima padaryti. Tai yra svarbu didėjant e, žmogaus teisų gynimo institucijų uh, vaidmeniui, hartijos privalomumui ir atsiranda daug e, panašumų tarp e, Teisingumo teismo ir Žmogaus teisų teismo jurisdikcijos. Ką manote apie tai? Antra, ir jeigu būtų pasiūlyti pakeitimai, ar būtent e, teismas turėtų pateikti tokius pasiūlymus? Merci. Euh, avant de donner la parole aux participants pour la... Ačiū dabar. Tuo e, suteiksiu pranešėjams žodį. Tik noriu prieš tik ką pasakyti. Ar jo, jūs esate parengę studijų, bandę išsiaiškinti, kas yra veiksming, kuri priemonė yra veiksmingiausia - interneto tinklavietė ar galbūt sudėtingesnis sprendimas? Uh, pavyzdžiui, laiško siuntimas piliečiams, kur paaiškinate, e, kokiu keliu jiems reikėtų eiti. Taip pat, kokią bendravimo strategiją esate pasirinkę, kokias būdas yra geriausias, būdamas komisijos darbuotojų. Aš kartais sulaukiu iš piliečių laiškų, laiškų laiško, kur, kuriuose jie skundžiasi, kad, pavyzdžiui, jie gavo, sulaukė atsakymo iš jūsų arba iš domenų apsaugos e, pareigūno agentūros ir jie nesupranta to, to turinio ir jie tuo nėra patenkinti. Taip pat, taip pat ką, ką reiškia, kad iš kiekvienos valstybės daugiau sulaukiate skundų nei iš kitų. Tai aišku, nieko nereiškia. Ar tyrėte, bandėte sugrupuoti, suklasifikuoti visus skundus, kurių sulaukėte, atlikti kažkokią sociologinę tyrimą? Ačiū, Davidai. Ačiū. Atsakydamas Margaret klausimą dėl labai e, jautraus tarpusavio santykio tarp institucijų tau leidus, Margaret, aš norėčiau savo atsakymą įpinti šiek tiek kitų e, elementų, galbūt e, taip geriau galėsiu atsakyti jūsų klausimą. Šiandien ryte buvo užduota klausimų ir, ir e, išsakyta minčių ir jomis remiantis galime išvelgti tam tikrą skirtumą peticijų nagrinėjimo proceso Europos parlamente. Mes teigiame, kad Europos parlamentas e, privalo tarnauti jį išrinkusiems žmonėms, todėl e, šis parlamentas teikia pirmenybę piliečių problemams. Jeigu e, kyla kokiu nors abejonių, tai dažniausiai mes priimame sprendimą, kuris naudingas peticijos teikėjui. Taip pat nesusėjame savęs su mm, griežtomis, e, griežtais teisiniais aspektais, e, pagal kurios e, atliekame savo darbą svarstydami piliečių peticijas. Peticijų teikėjai kreipiasi į parlamentą tiesiogiai, jiems nereikia tarpininkų, skrų parlamentarų, nacionalinių institucijų, jie kreipiasi tiesiai į mus ir mes išklausome jų problemas, pateikiame atsakymus, kartais tie atsakymai jų netenkina, tačiau kiekvieną kartą atsakymas yra pateikiamas ir jeigu žmonės jaučia, kad pažeidžiamas jų žmogaus teisės ar pagrindinės teisės, e, visuomet gali į mus kreiptis. Kartais jų lūkesčiai susiję su e, tuo, ką parlamentas gali nuveikti, e, lieka nuvilti, nes parlamentas netlieka teismo funkcijų. Grįžtant prie to, ką Margaret kalbėjo apie kliūtis, tai viena iš kliučių būtent ir yra tokia, kad kadangi Europos parlamento nariai yra atviresni ir jaučia pareigą pateikti atsakymus savo piliečiams, mes e, į savo teikiamus pasiūlymus įtraukiame e, tam tikras e, peticijų autorių mums perteikiamas mintis susijusios su pagrindinių teisų aps, apsauga. E, būtų įdomu išgirsti e, atskirų peticijos, peticijų autorių atsiliepimus ir vertinimą. Tačiau e, kreipiantis į komisiją, tai dažniausiai gaunamas atsakymas, kad atitinkamas sutarties straipsnis, pavyzdžiui, susijęs su nusavybės e, teisų apsaugos sistema ir valstybė narių kompetencijų. Mes e, kalbame tuo tarpu apie piliečių teisės, apie pagarbą jų e, kaip Europos Sąjungos piliečių arba, pavyzdžiui, asmenų siekiančių prieglaudos integruotumą. Tikiuosi, kad mane pataisys esantis parlamento nariai, jeigu jų nuomonė kalbės neteisingai, tačiau Mano nuomonė, komisija nepasinaudoja visomis savo galimybėmis e, piliečių naudai išnagrinėti tam tikrus e, jų kreipimusis. Manau, kad e, žiūrėdamas į pristatytą į Justice elektroninio teisingumo svetainę aš tam tikrą prasme pavyzdžių ir tikiuosi, kad mūsų peticijų komitetas artimiausių metų taip pat galės panašią svetainę e, sukurti, <clears throat> kad užtikrintume interaktyvų bendravimą su savo piliečiais, taip kaip galima, pavyzdžiui, bendrauti su ombudsmenais valstybėse narėse ir e, jūs taip pat siūlyčiau įtraukti į savo uh, interneto svetainės nuoroda mūsų peticijų komitetas atitinkama informacija. E, mes čia, čia turime tokį informacinį biuletenį, kurio pavadinimas yra Peti žurnal. Ir po šio uh, klausimo. Manau, kad per artimiausią savaitę jame bus patalpinama informacija apie mūsų diskusijas. Taip pat galite rasti informaciją apie mūsų Facebook ir Twitter socialiniuose tinklapiuose. Galime taip pat ten e, rasti atsiliepimus žmonių, kurie stebi mūsų darbą. Ten taip pat pateikiama informacija apie mūsų veiklą. Mes e, betarpiškai bendraujame su piliečiais neformaliais būdais, e, stengiamės diskutuoti su jais apie jų teisės, pagrindinės e, laisvės ir galimybę mums padėti spręsti jų problemas. Manau, kad svarbiausias dalykas atsakant į Margaret klausimą yra bendravimas su piliečiais, dalyvavimas dialoge parlamentui. Tai labai svarbu. Mes e, e, tikrai gerbėme e, tiek Europos žmogaus teisų teismo, tiek teisingumo teismo e, kompetencijas, tačiau puikiai žinome, kaip yra sudėtinga piliečiams kreiptis į šias institucijas arba suvokti iš ankstinius sprendimus ir patikiamas interpretacijas girdimas iš šių teismų. Galbūt reikėtų paprastesnė kalba paaiškinti piliečiams, e, su kuo e, ta, tam tikras e, Europos žmogaus teisų teismo arba teisingumo teismo sprendimų detalės Taigi manau, kad turėtume bendromis pastangomis visi e, stengtis bendraudami su piliečiais, nacionalinės, nacionalinėmis institucijomis, pilietinės visuomenės atstovais, skurti geresnę aplinką ir pagerinti santykius tarp parlamento piliečių ir kitų čia atstovaujamų institucijų. Ačiū. Sabin, to, to Sabin ar norėtumėte reaguoti? E, taip. užduotas klausimas, kaip elgtis, jei nacionaliniai teismai netaiko tinkamoje byloje teisingumo teismo iš ankstinio sprendimo. Apas teisingumo teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimas iš ankstinio sprendimo procedūroje yra e, grindžiamas e, lygiai teisiškų bendradarbiavimų. Europos teisingumo teismas nėra viršesnis e, už nacionalinių valstybių aukščiausiosius teismus. Todėl manau, kad <clears throat> Teisingumo teismas e, turi vadovautis bendraja taisykle, nes e, teismai priima sprendimus, jeigu juos yra kreipiamasi ir jeigu teismai yra kompetentingi e, nagrinėti atitinkamą klausimą, e, jeigu yra užfiksuojamas pažeidimas, tai bausti jau turi prokuratūra, teismai patys baudžiamo perskimo veiksmų neatlieka. Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, veikia visiškai kitokia sistema. Ten esama galimybės, jeigu uh, E, piliečiai, e, piliečiams nepriimtinas e, kokios nors valstijos aukščiausiojo teismo sprendimas, tai jie gali kreiptis į federalinį aukščiausiai teismą ir per metus federalinis teismas išnagrinėja apie šimtą skundų savo nuožiūrą juos pasirinkdamas, taigi ta sistema labai skiriasi nuo ES galiojančios Pagal dabartinę Europoje galiojančią sistemą pats teismas negali imtis aktyvių veiksmų, tokių, kokius jūs siūlote. Tęsiant e, mūsų diskusiją tą pačią temą, manau, kad e, buvo pateiktas labai įdomus pavyzdys, kaip du teismai galėtų papildyti vienas kitą, ypač e, šioje srityje žmogaus teisų teismas yra paskelbęs kelis sprendimus, neatsimenu tų bylų šalių pavadinimų, kuomet valstybės teismas e, tyčia netaikė Europos teisingumo teismo šankstinio sprendimo ir taip pagal žmogaus teisų konvencijos šeštąjį straipsnį galimai buvo pažįsta teisė į e, teisingą teismą. Taigi e, čia, manau, yra pats tinkamiausias pavyzdys to e, papildomumo abiejų teismų <clears throat> sąveikoje. Taip pat galiu teigiamai vertinti jūsų akcentuotą subsidiarumo svarbą Interlakeno tarp vyriausybinė konferencija e, dėl žmogaus teisų teismo ateities teigiamai įvertino integruotą procedūrą ir e, valstybės narėms siunčiamų signalų susijusių su subsidiarumo principo taikymu veiksmingumą, atkreipiant dėmesį į tai, kad pirmiausia nacionalinių lygmenių būtina taikyti e, žmogaus teisų principus. Tai yra geriausias būdas veiksmingiausiai užtikrinti piliečių teisės ir sumažinti ES teismų darbo apkrovas. Nacionalinės institucijos šias rytė turėtų dėti daugiau pastangų ir e, Europos teisingumo teismas to ir tikisi. Antra vertus, e, teismo nutarimų įgyvendinimas yra Europos tarybos e, ministrų tarybos rankose. Interlakino konferencijoje taip pat buvo pripažinta, kad e, šias rytyje kol kas nėra viskas gerai, daug ką reikia nuveikti. Buvo konstatuota, kad daroma Europos tarybos ministrų komiteto veiklai atitinkamą įtaką. Čia taip pat būtų naudinga turėti daugiau informacijos siekiant e, veiksmingiau, greičiau įgyvendinti e, žmogaus teisų teisme priimamus sprendimus, turint omenyje, kad šiuo metu uh, jie tikrai nėra nepriekaištingai įgyvendinami. Kalbant toliau apie bendradarbiavimą tarp santykius tarp dviejų teismų, tai ES prisijungimo prie konvencijos projekte numatoma, kad e, tokiais atvejais, kai nacionaliniai teismai prima sprendimą nagrinėjimo byloje taikydami ES teisę, tačiau nesikreipė į teisingumo teismą ir po to, kai e, po galutinio nacionalinio teismo sprendimo yra e, pateikiamas skundas Strasbūro teismui. Tuomet tokiuose situacijose bus numatyta nauja procedūra siekiant e, Europos teisingumo teismo sprendimą tam, kad nereikėtų e, kaip į pirmą instanciją ES lygmenių kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą, kuris turėtų nagrinėti ES teisės, teisės nuostatų teisingą ar neteisingą įgyvendinimą. Dėl e, gaunamų skundų pobūdžio ir jų nagrinėjimo veiksmingumo. E, galima būtų skirti dvi grupės. Vienas sudaro rimti skundai apie rimtus e, žmogaus teisų pažeidimus. Tuos skundus nagrinėjame e, reguliariai. Jeigu galime identifikuoti tam tikrą struktūrinę problemą, su kuria susidurėme valstybėje narėje, jau kelius metus mūsų teismas taiko uh, bandomojo sprendimo procedūrą, per kurią bandoma problema išnagrinėti bendrai ir e, nurodomos nacionalinės institucijoms tam tikros veiksmų kryptis, kad ateityje būtų galima išvengti panašių pažeidimų. E, ši analizė atliekama reguliariai pritaikant minėtą bandomųjų teismo sprendimų prieimimo procedūrą. Taip pat kita grupė yra nepriimtini skundai, kurie yra atmetami. Aš turiu savo rankose atitinkamą tyrimo duomenys susijusius su neprimtinų skundų pobūdžiu Pavyzdžiui, vienas yra e, susijęs e, su advokatų skirimu, žinote, kad žmogaus teisų teisme skundo teikėjui yra atstovaujama e, tik pradinėje stadijoje, paskui skundas nagrinėjamas be advokatų. 2010 metų atitinkamo tyrimo rezultatai pademonstravo, kad iš vienų šalių gaudami skundai, kuriems buvo atstovaujami, e, padedant advokatams, būdavo atmetami, tuo tarpu iš kitų šalių e, neatstovaujamų e, arba advokatų nepristatytų skundų didelis skaičius būdavo atmetamas, taigi čia kažkokių aiškių tendencijų nebuvo galima nustatyti. E, tačiau dauguma, virš 90 procentų kreipimusi į žmogaus teisų teismą buvo pateikti profesionalių teisininkų, advokatų. Uh, Aš manau, kad pasinaudojant skirtingomis priemonėmis ir skirtingais būdais, e, ta informacija apie bylos užnagnėjimą yra pateikiama tiek plačiai visuomeniai, tiek teisininkams. Trumpai pabandysiu atsakyti klausimą dėl ryšio strategijų. Mes bandome grupuoti skundus, kurių sulaukėme. Pagal temą taip pat e, kopiame informaciją apie tai, dėl ko teikiami skundai yra neprimtini. Tai tą informaciją skelbėme savo kasmetinėse ataskaitose, ten yra ir skaičių. Ir bandome, remdamėsi tą sukauptą informaciją, šiek tiek koreguoti savo siunčiamą žinę, tai yra atitinkamai keisti e, socialinį ryšio strategiją. Pavyzdžiui, žmonės skundžiasi dėl socialinių tinklų. Žinoma, mes negalime nesame kompetitingi e, tuos klausimus spręsti. Čia reikia kaip jis nacionalinės e, atsakingas institucijas. Merci beaucoup. Je propose. Ačiū. Siūlau baigti šios, klausimų, šios temos svarstymą. E, Noriu prieš tai padėkoti visiems kalbėtojams už jų pasisakymus, kurių pasisakymai mums tikrai įkvėpė tolesniems pamastymams. Ir dabar kviečiu kitos diskusijos dalyvius susirinkti čia, nes ir paskubėti visų prašau, nes mes turime baigti 17 valandą.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 Merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, ce dernier. Ačiū. E, paskutinės temos pristatytojams mes kalbėjome iš ryto apie nacionalinę sistemą, po pietų kalbėjome apie tai, kaip dirba es institucijos Ir paskutinė mūsų tema yra gana paprasta. Tai yra, kokių privalumų teiktų bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų bei institucijų Europos mastu ir nacionaliniu mastu. Ši tema buvo svarstama metinėje ataskaitoje dėl Hartijos įgyvendinimo, kur mes svarstėme, ar ar reiktų rinktis kitokį bendarbiavimo metodą, ar galima būtų skundus persiusti. Apie tai kalbėjome ką tik įvykusioje diskusijoje. Taigi norime pakalbėti apie tai, kaip gerinti institucijų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, tikriausiai žinote, kad Belgija siekia šal, Pavyzdžiui, Belgijai tai labai aktualu užtikrinti šalies viduje institucijų koordinavimą. Taigi reikia atsižvelgti šią perspektyvą ir pabandyti geriau suvokti, išgirsti apie tai, kas jau egzistuoja, koks darbas vykdomas. Ir išklausysime Europos ombudsmeno generalinio sekretoriaus pasisakymą, bet Dabar suteikiu žodį Sonijai Masini. Ji yra Emilio Redžios ryties pirmininkė regionų komiteto pilietybės valdymo institucinių ir išorės reikalų komisijos pirmininką pirmoji pavaduotoja. Taigi, tai jie atstovauja instituciją, kur yra priešakinėse linijose, sprendžiant šiokius tokius klausimus ponas Bodys kalbėjo apie tai, kad Prancūzijoje dirbantis ombudsmeno vietininkai, kurie atstovauja ombudsmeno instituciją regionuose, yra labai naudingi. Taigi, ponė Mazinė. Ačiū, kalbėsiu itališkai. Regionų komitetas. Mes tą klausimą, užduotą klausimą svarstome iš mūsų perspektyvos, e, kaip čia veikia regionų ir vietos valdžia, kaip kuo hartijos įgyvendinimas, kaip hartijos gyvenimas aktualus joms. Ir kaip šiuo lygmeniu užtikrinti galimybę piliečiams pasitelkti visas prieinamas priemonės, e, jeigu jų teisės buvo pažįstos. Taigi mes domėjomės teisinės sistemos klausimais ir, ir paaiškėjo, kad praktikoje yra spragų tarp mm, oficialiai suteiktų ir numatytų garantijų ir to, kas vyksta praktikoje. Ir mes pritarėme paskutiniam komisijos dokumentui šią temą, tai yra metinėje ataskaitai dėl tų teisų įgyvendinimo, pasirodžiai 2010-aisiais. Ten kalbama apie tai, kad reikia labiau stengtis, kad sąjungoje numatomos teisės būtų iš tikrųjų prieinamos ir kad būtų jų, gyvendin, ir kad jų gyvendinimas būtų užtikrinamas praktiškai. Visos institucijos čia gali suvadinti savo vaidmenį. Hartijos 51 pagal Hartijos 51 straipsnį teisės turi e, taikyti ne valstybės ne ES institucijos, bet taip pat ir valstybės narės, kuomet jos įgyvendina ES teisės aktus arba imasi veiksmų pagal tuos teisės aktus. Dažnai e, bandant nubrėžti skiriamąją liniją, vietos regionų valdžia, pažiūrėk, kai kuriuose e, valstybėse turi įstatymų leidybos galės. Italijoje, pavyzdžiui, mes turime tokias galės. Ir jos taip pat turi užtikrinti ES nuostatų įgyvendinimą. At, a, Italijoje pagal mūsų konstitucijos 117 straipsnį regionams suteiktos bendros įstatymų leidimo galios švietimo, socialinės apsaugos sritise. Regionų mastu galioja statutai, kuriuose yra aiškių nuorodų į pagrindinių teisių hartiją. Ir ji dažnai pasitelkiama regionų mastu gyvendinant regionų patvirtintus teisės aktus. Taip pat turime kalbėti apie vietos ir regionų valdžios administracinę autonomiją, ne tik jų įstatymų leidybos galės. Todėl vietos ir regionų lygmenių iškyla klausimų problemų, kuri apima pagrindinių teisių aspektus, kuris susijęs su pagrindinių teisių hartija. Pavyzdžiui, kalbėkime apie teisę į būstą. Tokį asmens e, privatumo neliečiamumą, teisę į švietimą, vaikų teisę lankyti mokyklą, imigrantų prieimimą, vietos transporto klausimus. Daugelis šių aspektų aptartų hartijoje yra bendro taikymo mokymo kalbu apie e, galimybę susipažinti su dokumentais, skaidrumą, pagyvenusių žmonių teisės, žmonių su negale teisės, toliau teisės, kurios atsiranda su ES pilietybė, susijusius su administraciniais formalumais, jos siejamos su teisė apsigyventi, privaloma registracija e, institucijose Toliau, vietos valdžios kompetencija. Pavyzdžiui, piliet, žmonės norintys apsigyventi Italijoje ilgesniam laikui nei, tri, nei tris mėnesius privalo užsiregistruoti vietos val, valdžios būstinėje, pavyzdžiui, vietos valdyboje. Apsigyvenimas kalbant apie es piliečius, tai čia, čia tai apima daugiau nei tik tai administracinius formalumus. Ir taip yra todėl, kad jie vaidina svarbiausią vaidmenį, kalbant apie apsigyvenimą, es piliečių prieimimą, vėl kalbame apie švietimą, būstą, transportą, remdamėsi savo patirtimi galime pasakyti, kad teisių įtvirtintų hartijoje įgyvendinimas yra procesas, kuris pareikalauja veiksmų visais lygmenimis - tarptautiniu, ES nacionaliniu ir regionu. Tai daug kartų patvirtino ir konstatavo regionų komitetas, tą patvirtino ir Europos parlamentas. Ypač 2009 sausio 14 rezoliucijoje dėl pagrindinių teisių padėties ES nuo 2004 iki 2008. Toje rezoliucijoje parlamentas akcentavo tai, kad vietos ir regionų lygmuo vaidina svarbu vaidmenį praktiškai užtikrinant įgyvendinimą ir e, skleidžiant informaciją apie tas teisės vietos ir regionų lygmenų bendradarbiavimas, renkant informaciją, taip pat skleidžiant pažangiausios praktikos pavyzdžių žmogaus teisų institucijos palaiko ryšius su regionų masto institucijomis, keičia, vėl keičiasi informacija ir sukaupta patirtimi. ir vietos regionai be abejo vaidina vaidmenį užtikrinant hartijoje numatytų teisų įgyvendinimą. Tačiau tas faktas dar ne iki galo suvokiamas. Reikėtų nepamiršti ir to, kad regionų ir vietos valdžios ligmuo neminimas komisijos dokumente. kur šiuo metu yra svarbiausių įrankių. Tai yra 2010 ataskaitoje dėl Hartijoje numatytų teisų įgyvendinimo. Regionų komitetas rengia nuomonę dėl veiksmingo Hartijoje numatytų teisų įgyvendinimo. Ir ponia, pranešė yra ponia Akerson. Ji išreiškė susirūpinimo dėl gyvendinimo. Ataskaito dėl, dėl Hatijos įgyvenimo dinimo 2010-aisiais aiškiai kalbama apie būtinybę skleis informaciją, kad žmonės turė, kad žinotų apie savo teisės, kad yra daugybė nesusipratimo. Ta iliustruoja daugybė skundų, kurių sulaukėme iš žmonių skundų skirtų komisijai. Dažnai jie skundžiasi valstybės institucijomis, kurios nedalyvauja hartijos teisų įvedinėme arba ne, netlieka to, ką turėtų atlikti. Vietos valdžia, regionų institucijos, visos vaidina svarbu vaidmenį užsimant informacijos klaidą, aiškina žmonėms, kada hartija taikytina, e, kai mes esame netoli žmonių ir vietos ir regionų valdžia yra priešakinėse linijose. Jos yra tas informacijos skleidėjas, laidininkas. Žmonės gali pasiekti ES institucijas per regionų komitetą. Taigi svarbu užtikrinti, kad informacija vyktų tiekėtų abiem kryptimis. Vietos lygmenių. Žmonės gali kreiptis į konsultacinius patarimų biurus, kur gaus reikalingos informacijos. Pavyzdžiui, lygių galimybių institucija. Ten galima gauti informacijos. Manome, kad komisija galėtų imtis iniciatyvos surenkti mokymus e, žmonėms dirbantiems tokiuose biurose, kurie užtikrina ryšį tarp vietos ligmens ir likusio pasaulio. Tai būtų mokymai apie hartiją, jos taikymo apriepti, prieinamas teis, žmonėms prieinamas teisinio poveikio priemonės, e, kurių, kurių, kuriomis galima pasinaudoti, jeigu jų teisų gyvendinimas neužtikrinamas. Reikia suteikti žmonėms informaciją, kad jie žinotų, ką kreiptis vietos ir regionų mastu. Tokia vieno, vieno lang, kurti tokią vieno langelio sistemą. Eurodirect yra atstovaujamas visoje ES ir tai yra tikrai naudinga, naudingas kontaktų punktas. Dokumentų centrai, universitetai taip pat gali būti informacijos šaltiniu piliečiams. Manau, kad galime galvoti, mąstyti apie Roberto Šumano mokymo kursus skirtus teisėjams ir teismų darbuotojams tų kursų tikslas pademonstruoti apčiuopiamus hartijos privalumus, jos naudą. Pažangiausios praktikos pavyzdžiai regione. Reikia prisiminti pastarąsias komisijos iniciatyvas. Pa, galima kalbėti apie Europe Direct tinklą ir ten, ten talpinti informaciją apie pagrindinės žmogaus teisės. kaip jau buvo pasakyta keletą kartų, kaip tai atsintavo ES institucijos bei regionų komitetas, mums reikia iniciatyvų skirtų mokykloms, pilietinio švietimo srityje. Kad hartijos kad vaikai sužinotų apie hartijoje numatytas teisės ir jų privalumus Mano regione, Emilijos Romanos regione, tokie švietimo akcija buvo vykdoma 2008-2009 metais. Ir Redžio Emilija regionas yra puikiai pasirodęs šioje srityje. Būtų gerai, kad mokymo medžiaga būtų atitinkamai paruošta atskiroms amžiaus grupėms ir būtų mokytojams ir mokiniams skirta medžiaga. Dar norėčiau aptarti minėtą ES teisės e, aktų bendrą problemą. Hartija yra 70 e, Europos taikos ir klėstėjimo metų rezultatas. taikos išskyrus mm, liūdną Balkanų karo laikotarpį. Tai augimo ir klestėjimo laikotarpio rezultatas. Bandant iš, atspėti, kas mūsų laukia per kitus 70 metų, sun, dar neaišku, gal, galbūt daug kas pasikeis, daug kas iš tiesų turės keistis daugelėje valstybių, taip pat ir mano šalyje. Manau, kad mes bendrai Europoje uh, periname į permainų laikotarpį. Ir tikrai yra aptirpties pažangiausios praktikos pavyzdžių sklaidai. Kaip hartijos įgyventinimas bus užtikrinimas krizės laikotarpio, žmonių teisės nebus pamirštos. Į ką reiktų kreipti daugiausia dėmesio, kas turėtų tapti prioritetu. Ar hartijos pakaks e, sprendžiant visas iškylančias problemas valstybės narėse krizės laikotarpiu. Reikia taip pat e, skleisti informaciją apie tai, kas nuveikta, kas sukaupta. Jei mes norime apginti demokratiją, kurią sukūrėme Tai būtent tai turime daryti. Uh, Dabar suteiksiu žodį ponui Janui Hardinui, Europos ombudsmeno generaliniam sekretoriui. Focus... Ačiū, ponia Pirinkė, šio seminaro tikslas, kaip sakėte pradžioje, ir uh, bendradavimas tvarkant skundus e, dėl žmogaus teisų pažeidimų, ypač ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių e, bendradarbiavimas. Norėčiau šį laiką skirti dabar e, ir grįžti prie ankstesnės sesijos temos, nes dalis ombudsmeno veiklos, viena svarbesnių veiklos aspektų yra nagrinėti skundus prieš institucijas, dėl institucijų ES lygmenių. Pagrindinių laisvių hartija numato, kad e, gyventojai ES gali skūstis ES ombudsmenui dėl blogo administravimo ES institucijų veikloje. Vienintelė išimtis tarp ES išimčių e, institucijų yra e, teisingumo teismas, atliekantis teis, teismo vaidmenį. Europos ombudsmenas negali kur, e, tirti skundų prieš valstybių narių institucijas, bet kaip paaiškinsiu netrukus, nacionaliniai ir regioniniai ombudsmenai tai gali daryti. Su Europos parlamento parama, ypač peticijų komiteto parama, Europos ombudsmenas visada mano, kad bloga administracija apima ir žmogaus ir pagrindinių laisvių negerbimas. Kai pagrindinių laisvių hartija buvo paskelbta 2000 metais, Nacionalinis tojo pat pradėjo taikyti hartijas savo tyrimuose dėl skundų apie Europos institucijas. Mes taip pat ėmėmės įvairių iniciatyvų remiantis hartiją, pavyzdžiui, dėl diskriminacijos amžiaus pagrindų ar pareigūnų žodžio laisvės. Dabar hartija tokit tą patį teisinį, tą patį teisinę vertę kaip ir sutartys. Mes nuolat atsižvelgėme į hartiją savo tyrimuose, kaip pateikiami skundai prieš ES institucijas, net jei pats e, skundas ir nemini hartijos. Neturiu tikslaus skaičius, bet nemažai skundų kurie patenka į mūsų kompetenciją, yra susijęs su Hartija. Svarbiausios nuostatos e, čia yra nediskriminavimo, aplinkos, teisė gauti dokumentus ir, žinoma, geros administracijos aspektai, ką garantuoja 41 Hartijos straipsnis. Tačiau dauguma skundų dėl Hartijos numatytų teisų nepatenka į mūsų kompetenciją, nes jos ir jie yra skirti nukreipti prieš valstybių narių institucijas ir ombudsmenai, kurie turi nagrinėti tokius skundus, yra nacionaliai ir regioniniai ombudsmenai valstybės narėse. Europos ombudsmenas arba perdoda tokius skundus jiems arba pataria besiskundžiančiojam į ką kreiptis. Taip ir turi būti subsidiarumas ES teisės administravime atitinka ir pažeidimų tyrimo subsidiarumą. Todėl Europos ombudsmenas ir valstybinarių ombudsmenai sukūrė bendrą tinklą Europą, Europos ombudsmenų tinklą, kad mes galėtume kolektyviai geriau pastarnauti piliečiams. E, šis bendravimas tinkle apima du aspektus. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad skundai pasiektų kaip galima greičiau kompetentingą ombudsmeną. O antras aspektas yra keitimasis informacija, kad kiekviena institucija galėtų atlikti savo darbą kaip galima veiksmingiau. Vienas iš bendradavimo mechanizmų yra tai, kad ir nacionalinis regioninis ombudsmenas tinkle gali kreiptis į Europos ombudsmeną ir e, dėl Europos teisės ir jos interpretacijos, įskaitant kreipimusis, e, svarstant konkrečius atvejus. Atsakymai, kuriuos jie gauna, nėra teisiškai privaloma, bet jie gali padėti ombudsmenui suformuluoti įtikinamą poziciją. Daugelis kreipimus yra taip pat persiunčiami komisija ir komisija mums padeda suformuluoti teisingą atsakymą atitinkamam ombudsmenam. Taigi bendradavimą ir ES lygmenį su komisija, padedant nacionaliniams ombudsmenams analizuoti Europos teisės aspektus iškylančius jų pačių tyrimuose. Dar neturėjome jokių klausimą apie pagrindinių teisų hartiją. Paaiškinimas galėtų būti, kad daugelis nacionalinių asmenų yra e, labiau turi daugiau patirties sprendžiant klausimus susijusius su žmogaus teisų ir pagrindinėmis teisėmis pagal savo konstitucijas ar Europos žmogaus teisų konvenciją, negu kad, pavyzdžiui, sprendžia klausimus susijusius su bendrosios žemės ūkio politikos e, subtiliais aspektais. Ir čia prieinu prie svarbiausios savo pasisakymo vietos. E, komisarė Reding jau paminėjo šį dalykas kalbėdami ryte. Dauguma skundų yra susijęs konkrečiomis situacijomis, kuomet e, žmogus mano, kad su juo elgiamasi blogai ir jis nori, kad tai būtų pakeista. Skundų pateikėjai mini hartė, nes žino, kad tai yra ES priemonė ir jie kreipiasi į ES instituciją bet daugiau, daugiausiai, dažniausiai jiems nesvarbu, ar tai ar, uh, priemonė pagrįsta ES teisė, ES konvencija, Arhuso konvencija, tautų konvencija uh, dėl neįgaliųjų ar ko nors. Tiesiog jie nori, kad pažeidimas būtų panaikintas. Ką tai reiškia uh, plačiai politikai? Visų pirma, tai susijęs su viešu žinojimu apie hartiją. Visuomenės žinių lygio kelimas yra labai svarbus tikslas. Iš tiesų, Eurobarometro tyrimas, kurį kartu su Europos parlamentu atlikome šiais metais, parodė, kad daugiau kaip pusė respondentų mane, jog svarbiausias Europos ombudsmeno užduotis yra informuoti juos apie jų teisės. Ir mes labai rimtai žiūrime į tokį rezultatą, tokius atsakymus ir manome savo įstaigoje, kaip reaguoti į tokią, tokį lūkestį, kaip e, bendradauti su komisija, parlamentu ir pagrindinių teisų agentūra, kad galėtume sureaguoti į tokią nuomonę. Visuomenės žinių plėtimas yra svarbus tikslas, bet e, neturėtume tikėtis, kad dėl to sumažės skundų susijusių su Hartija. Tuomet, kai nėra taikytina. Antras dalykas, kuris yra svarbus, yra subsidarumas paskiriant e, e, pažinimo panaikinimo priemonės. Praktikoje ombudsmenas gauna daug skundų nukreiptų prieš nacionalinės institucijas. Kaip sakiau, mes perdodame juos kompetentingams ombudsmenams per tinklą ar patariame skundų pateikėjai kreiptis pačiam į tą ombudsmeną. Iš mano patirties galiu pasakyti, kad tai iš esmės yra vienpusio judėjimo gatvė. Labai retai pasitaiko, kad nacionalinis ombudsmenas perduotų skundą Europos ombudsmenui. Na ir priežastis yra ta, kad jie negauna skundų, kuriuos išanalizavus pasirodo, jog tai būtų ES administracijos, o ne nacionalinės administracijos reikalas. Manau, kad būtų daug geriau, jeigu pirmiausia skundus žmonės kreiptųsi, su skundais kreiptųsi į nacionalinius ombudsmenus, o ne Europos ombudsmeną. O nacionalinis ombudsmenas perduotų skundą mums, o ne atvirkščiai. Tai aišku, per vieną dieną nepasikeis. Tačiau tam nereikėtų jokių teis, tai teisės pakeitimų, tai yra tiesiog viešo supratimo ir pristatymo reikalas. Europos ombudsmenų tinkle mes jau pradėjome dirbti siekdami užtikrinti, kad ombudsmenų vaidmuo padedant piliečiams būtų geriau žinomas. Mes padarėme pareiškimą, paminėdami pagrindų teisų hartiją ir žmogaus teisų vaidmenį ombudsmenų darbe. Patvirtiname tinklo logotipą, siekdami jį labiau išryškinti e, visuomenės tarpe. E, tą tinklo matomumą padidiname savo e, tinklavietę ir sukūrėme patrauklų gydą, gairių dokumentą, kad padėtume piliečiams. Ir po dviejų savaičių nacionaliniai ombudsmenai susitiks Kopenhagoje. Vienas iš aptariamų klausimų bus tinklo plėtojimas ir spragos tarp ES ir piliečių panaikinimas. Dalis tos spragos, kurią reikia panaikinti, yra tai, kad Hartija dažnai vertinama kaip kažkoks dalykas, dėl kurio reikia vykti į Luksemburgą, Briuselį ar Strasbūrą, kad būtų galima tą hartiją pasinaudoti. Mes iš tiesų norime, kad būtų tokia situacija, jog žmonės galėtų pasitikėti savimi, galėtų pasikliauti nepriklausomų nešališkų organų savo šalyje, kuris galėtų padėti užtikrinti jiems teis, jų teisės, įskaitant ir hartijos numatytas teisės, kai to reikia. Ačiū uždėmesi. Many thanks for this very... Labai ačiū už šį labai įdomų pristatymą. Steiksiu žodį profesoriui Alanui Milleriui, kuris yra žmogaus teisų komisijos pirmininkas ir e, nacionalinio žmogaus teisų komisijos Eurogrupės pirmininkas. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti užkvietimą nacionalinių žmogaus teisų institucijos Europos atstovams atvyk, grupės atstovams atvykti į šios dienos diskusijas. Aš nekartosiu kolegų minčių apie žmogaus teisų institucijų vaidmenį, e, nes tai yra paskutinė mūsų diskusijų dalis, tai kalbėsiu kaip įmanoma, tai kuo trumpiau tiksliau. Stengsiuosi paprastai žodžiais perteikti tas mintis, kuriams skiriame šiaip labai daug laiko. Europos žmogaus teisų grupė teikia didelę svarbą komisijos narės Reding pristatyti idėjai dėl bendros atsakomybės. Norėčiau pirmiausia atkreipti dėmesį į tai, kad Hartijoje skatinamos vertybės neturėtų būti nuvertinamos ir e, jų svarba taip pat ir už ES ribų. Aš tačiau norėčiau pasirinkti šiek tiek platesnį požiūrį tiek e, įvertindamas Hartijos nuostatas, e, jos potencialę svarbą ir vaidmenį, taip pat pabrėždamas, kad Hartijos nuostatų supratimas yra e, sudėdamoji valstybių narių pagrindinių žmogaus teisų e, skatinimo ir e, gynimo dalis siekiant, kad ES prisijungtų prie Europos konvencijos ir galėtų tiesiogiai dalyvauti, būti atstovaujama teisingumo teisme, taip pat ir e, žmogaus teisų įsipareigojimus pagal e, atitinkamą Junktinių tautų konvenciją reiktų į šios procesus diskusijas įtraukti, kadangi visos ES valstybės narės šią konvenciją yra pasirašiusios. Mes diskusijų metu išgirdome labai įdomias ide... įdomių idėjų ir e, patirties Nemanau, kad čia turėtume daugiausiai kalbėti apie asmenis, kurie su savo skundais beldžiasi ne į tas duris. Turime siekti, kaip manome, veiksmingiau padėti skundų teikėjams. Platesnio masto požiūris į pačią hartiją, jos nuostatų taikymą ir įgyvendinimą nebūtinai reiškia, kad visuomet yra beldžiamasi į tas, e, į ne tas duris, e, kuomet bandoma e, skūstis dėl Hartijos nuostatų pažeidimų. Profesorius Gil minėjo šiandien ryte apie atvejį Graikijos Turkijos pasienyje ir ten sulaikomus asmenys. Manau, kad galbūt Europos ombudsmenų ta tas atvejs būtų visai įdomus. Tačiau komisija e, tuo tarpu nusprendė, kad tai nėra hartijos nuostatoms priskirtina kompetencija. ES e, valstybės narės neturi atsisakyti prisimtų žmogaus teisų įsipareigojimų. Tiksliau, asmenys, kurie E, žinau, kad keliaujant per valstybių sienas reikia e, vis tiek taikyti tiek jungtinių tautų, tiek ir ES e, galiojančias žmogaus teisų nuostatas. Mes negalime kalbėti apie kažkokį tai bendrąjį požiūrį ir skaidyti jų taikymą pagal atskirus lygmenis, regioninį, vietos, nacionalinį. Mes turime e, šio platesnių požiūrių vadovautis tam, kad kaip įmanoma geriau pasinaudotume turimų potencialų. Nenoriu pasakyti, kad e, skundų, nagrinės skundus ne patiriama problemų siekiant suteikti jų teikėjams pagalbą numatyti teisinės pagalbos priemonės. E, Europos žmogaus teisų teismo praktika rodo, kad e, daug skundų yra dėl formalių priežasčių atmetama, e, daug problemų kyla dėl subsidiarumo, hartijos nuostatų, konvencijos nuostatų taikymo nacionaliniu lygmeniu ir tai daro įtaką sprendžiant vis didėjančias problemas susijusias su vis didėjančiomis skundo apimtimis, kuomet e, beldžiamasi nei, ta, nei tas duris, kaip minėjau. Mes esame pasirengę bendradarbiauti su ES institucijomis, sprendžiant šią problemą. E, mano kolega Jane Hogan, e, Teisės komiteto Europos žmogaus teisų grupėje vadovas e, turi atitinkamų pasiūlymų, kaip e, tinkamą linkmę nukreipti tuos nepriimtinus skundus. Taip pat e, ir su Europos taryba mes stengiamės bendradarbiauti, siekiant sumažinti nepriimtinų skundų skaičių žmogaus teisų teisme turime prisimti bendrą atsakomybę, skatindami ir gindami žmogaus teisės. Man labai, e, mane labai sukrėtė keli komentarai išgirsti šį rytą, kuomet e, buvo pareikšti nusiskundimai dėl sulakytų asmenų, e, suimtų asmenų laikymo sąlygų, pavyzdžiui, Graikijoje. Kartu mes plačiaja prasme, žvelgdami šį klausimą, suvokiame, kad geresnės sulaikymo sąlygos kainuoja, tačiau ta kaina yra pateisinama, nes taip užtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės. Ir, ir e, nepaisant biudžetinių problemų, ta teisė privalo būti užtikrinta. Diskusijos e, tarp ES institucijų, kitų institucijų, kurios vyksta su Graikijos vyriausybė dėl taupimo priemonių, Šiame kontekste man būtų labai įdomu sužinoti, ar prie šių darybų stalo buvo svarstomas <clears throat> šių apkarpimų, e, svarstomi šių apkarpimų padariniai, padariniai Graikijos įsipareigojamos užtikrinti deramas sulaikymo sąlygas ir taip sumažinti uh, Strasbūrą ar Briuselį siunčiamų skundų dėl e, tų sąlygų skaičių. Taigi mes e, negalime, kaip jau minėjau, palikti už ES durų e, piliečiams taikomų žmogaus ir pagrindinių teisų. Apibendrindamas galėčiau pristatyti tas bendradarbiavimo sritis, užtikrinant pagrindinės teisės, e, mūsų bendradarbiavimą tarp ES institucijų ir mūsų Europos grupės. E, turime siekti bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis, tarptautinėmis, tarptautinėmis institucijomis, regioninėmis institucijomis, teikiant pagalbą uh, ES institucijoms, parlamentui, komisijai, taip pat įtraukti šias diskusijas e, valstybės narės, kad kiek, kuo greičiau būtų primami atitinkami teisės aktai ir e, jų įgyvendinimo nuostatos. E, turime vadovautis iš ankstinio įsikišimo ir prevencijos principų, sumažintume gaunamų skundų skaičių. E, šis potencialas yra neišsemtas, kol kas dar ES ir ES institucijos turėtų rimtai svarstyti galimybės geriau jo pasinaudoti. Kalbant apie ES, ES tenkančią bendrąją e, atsakomybės dalį, reikia pripažinti e, mūsų organizacijos vaidmenį, kurį mes galėtume atlikti ES kontekste. Aš prieš kelias dienas e, lankiausi, prieš čia atvykdamas lankiausi Turkijoje ir su e, Turkijos parlamentu, valstybės institucijomis, nevyriausybinės organizacijomis, teisininkais mes svarstame galimybės e, teikti pagalbą nacionaliniams žmogaus teisų institucijoms veikiančioms Turkijoje galiu pastebėti, kad Turkijoje šioje srityje padaryta didžiulė pažanga, siekiant užtikrinti žmogaus teisės, kadangi šalis bando įstoti į Europos Sąjungą ir e, Europos Sąjunga tikrai patektų į gėdingą padėdį, jeigu e, asmenys uh, kuriems, e, kurie maž, netaip smarkiai nusiteikia žmogaus teisų gynimo instituciją įsteigti. Turkija galėtų parodyti pirštų į Europos Sąjungą, teikdami, kad žiūrėkite, Europos Sąjunga yra labai mažai valstybių narių, kuriuose tokios institucijos veikia, o mes dabar siekdami įstoti Europos Sąjungą turime netgi viršyti joje galiojančius standartus. Ir teisėtų atsakymų į tokį klausimą skundą mes negalėtume pateikti. Nepaisant to, kad mes norime skatinti žmogaus teisų apsaugą Turkijoje. Nepaisant to, kad Hartijoje kalbam apie šias vertybės, jų pasaulinę svarbą viso, pačioje Europos Sąjungoje nėra nacionalinių žmogaus teisų uh, gynimo institucijų e, arba egzistuojančios e, nėra įtakingos. E, šis klausimas tikrai yra gėdingas ir reiktų jį nedelsiant spręsti. Salėje buvo kolegija iš Graikijos komisijos. Žinote, koks šios komisijos biudžetas? Tai yra 100 tūkstančių eurų, šiek tiek daugiau per metus. Mes puikiai žinome, e, kokias problemas patiria Graikijos žmogaus teisų gynybos komisija šiuo metu. Ir e, net ir tam biudžetui 100 tūkstančių eurų kyla grėsmė dėl dabar taikomų biudžeto išlaidų apribojimų Graikijoje. Taigi čia taip pat reikia kalbėti apie bendrą atsakomybę tarp ES ir nacionalinių žmogaus teisų gynimo institucijų Europos grupė, grupės, kadangi čia mes tikrai išvelgiame neįsimamą potencialą. Taigi tikiuosi tolesnio glaudesnio bendradarbiavimo tarp ES ir nacionalinių žmogaus teisų gynimo institucijų Europos grupės. Ačiū uždėmesi. Euh, Ačiū už tikrai e, labai informatyvų pranešimą ir aš noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę stiprinti dialogą tarp e, įvairių žmogaus teisų gynimo institucijų Europoje. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Tamaš Kadar, Europos lygybės užtikrinimo institucijų tinklo sekretariato atstovui. Ačiū. Ekvinet tai yra nacionalinio lygybės institucijų nariai e, tinklas. Mūsų darbas grindžiamas tri, trimis ES direktyvomis. Viena rasių direktyva ir dviem e, lyčių klausimų direktyvomis. Iš dalies E, tos institucijos yra valstybės administracijos dalimi, bet jos turėtų būti nepriklausomos ir būti pilietinės visuomenės dalimi. ES, pagal ES direktyvas tos institucijos turi teikti bešališką paramą e, žmonėms tapusiems e, diskriminacijos aukomis. Tos institucijos vaidina vaidmenį ir keičiantis informaciją Europos tarp Europos institucijų. Tai numatyta, taip pat numatyta Europos direktyvose. Taigi jos vaidina vaidmenį bendraudamos su ES institucijomis siekiant užtikrinti reikalingą apsaugą. Jos be abejo taip pat vykdo tyrimus, taip pat e, informavimo kampanijas, užsima pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaida, teikia konsultacijas vyriausybei. Mūsų, institucijos, kurios yra mūsų narėmis, yra labai įvairios, iš, kai kurios iš jų atlieka ir kitų institucijų funkcijas jos taip pat ir yra žmogaus teisų institucijomis valstybėse narėse. Yra pavyzdžių ar, ar tendencijų kai kuriuose šalise, tose šalise lygybę užtikrinančios institucijos privalo užtikrinti e, tą lygų traktavimą, bet taip pat jos tampa žmogaus teisų institucijomis. Taip yra Niderlanduose. Yra dvi, iš esmės egzistuoja dviejų tipų tokios institucijos, jos skiriasi pagal tai, kaip jos nagrinėja e, skundus. Yra pusiau teisminės institucijos, kurios sulaukia skundų. Taip pat yra lygybės institucijos, kurios užsima kurios siekia užtikrinti lygybės klaidą ir skleisti pažangiosios praktikos pavyzdžius, taip pat atkreipti dėmesį į tą informaciją ir teikti pagalbą diskriminacijos aukoms. Kai kurios teismo tipo institucijos taip pat užsima informacijos klaida, taip pat pažangosios praktikos gairių klaida informacijos teikimų darbdaviams. Reikia pažymėti, kad ES sistemoje dar egzistuoja spragų. Mano minėtos direktyvos numato tik ES lygybės, tik tai nacionalinių lygybės institucijų sukūrimą e, lyčių lygybės, rasės, nediskriminavimo rasės ir, ir tautybės pagrindu. Taigi, teisės aktuose egzistuoja tam tikras spraga, pavyzdžiui, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą, net jei tos institucijos užtikrina platesnę apsaugą. Ir tai e, atitinka pono Alano Millerio e, mintis finansavimas tampa didžiulė problema ir tai daug susirūpinimą keliantis klausimas daugeliu šių institucijų. Mes manome, kad reikia labai tikslių ir, ir teisiškai saistančių standartų, kurie galiotų e, lygybės rytyje dirbančioms institucijoms, kad jos galėtų dirbti nepriklausomai ir teikti reikalingą, užtikrinti tam tikro ligmens reikalingą piliečio apsaugą. Dar vienas svarbus klausimas, kurį minėjo ponas Butleris iš pagrindinių teisų agentūros. Tai, kad mes nesulaukėme visos informacijos, kad mes nesulaukėme visų skundų, kur, kuriuos kurių galėtume sulaukti. Žmonės nežino, į kurias duris belstis. Ir mes tikrai pritarėme tai minčiai. Žinome iš atliktų tyrimų, kad žmonės ne, neturi informacijos apie lygybę užtikrinančias institucijas, tačiau jie nežino ir apie tai, kokie žalos atitaisimo mechanizmai egzistuoja. Uh, Ir bendrai nėra mm, tradicijos skūstis, nėra tokios kultūros, arba dėl to, kad žmonės nepasitikė sistema, administracija, arba dėl to, kad jie nesitikė iš to sulaukti nieko gero. Pavyzdžiui, LGBT e, grupių nariai, romų tautybės žmonės. Ekvinet tinklas vykdo įvairiausią veiklą, bet mes nesame e, kaip po tokie skundus priimanti institucija. Mūsų sekretariatas ir bantis Briuselėje yra labai nedidelis ir mes tiesiog bandome sustiprinti mūsų narių, organizacijų, kurios yra mūsų narėmis gebėjimus, kad, skun, kad būtų galima skustis kiek įmanoma sklandžiau. Taip pat e, skleidžiame informaciją, informuojame žmonės apie galimybės, kurios yra jiems prieinamos, kad jie gali pasiskūsti dėl to, kad su jais neteisingai pasielgė. Iš tikrųjų, daug kartų buvo sakyta, kad žmonės tiesiog neturi informacijos. Taigi visų pirma, jie turi gauti informaciją, tik tada pradės pasitikėti sistema ir skūstis, jeigu nuo kažko nukentės. Ekvinet bendradarbiauja su visomis organizacijomis, susijusiomis organizacijomis Europoje, ES institucijomis, e, Strasbūro institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, žmogaus teisų gynimo institucijomis. Savo narės raginame bendradarbiauti su nacionalinio ligmens e, organiz, suinteresuotams organizacijomis. Nagrinėjant jų patirtį, paaiškėjo, kad taip galima tiksliau išsiaiškinti, koks yra e, įgaliojimų santykis ir pusiausvyrą ir kokie žalos atitaisimo mechanizmai reagu, egzistuoja ir kur jie turėtų kreiptis. Ir tai taip pat leidžia užtikrinti ir skundų persintimo procedūrą. Tos bendradarbiaujančios institucijos ir organizacijos kartais nežino, kokie yra kitos organizacijos įgaliojimai ir mandatas. Taigi joms reikia visų pirma pradėti dialogą, kad išsiaiškinti, kur viena ir kita įgaliotos veikti. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad Equinet sekretoriatas taip pat sulaukė skundų nedidelio skaičiaus dėl pagrindinių teisių ir žmogaus teisių. Ir kadangi mes negalime patys jų nagrinėti, mes galime tik tai suteikti jiems informaciją ir nukreipti juos į kompetitingas nacionalinės arba tarptautinės institucijas. Ir, na, štai tuo užsima Kvinet organizacija. Mes dirbame nacionalinių organizacijų labui. Mes taip pat dirbame su ES institucijomis ir visais partneriais kad užtikrintume kuo didesnį informacijos klaidą apie lygybę besirūpinančias institucijus. Ir tikimės tolesnio sėkmingo bendradarbiavimo įgyvendinant hartiją ir tikimės dirbti su, visomis, e, su visomis ombudsmenų ir žmogaus teisų institucijomis Europoje. Ačiū. Dabar žodis e, dalyviams, prašau. Thank you. Good afternoon. Ačiū. Aš Šonas Okeni esu regionų kartą liberalų generalinis sekretorius, tačiau taip pat esu mažos Ispanijos liberalios politinės partijos pirmininkas Ispanijoje. Norėčiau sureaguoti pono Hardino komentarą apie tai jo suprantamą norą, kad piliečiai pirmiausia kreiptųsi į nacionalinės institucijas net susisiektų su Europos institucijomis pirmiausia. Jūs sakėte, kad tai pirmiausia yra suvokimo ir pristatymo problema. Manau, kad atrodo, čia trūksta vieno elemento. Manau, kad dalis, viena iš priežasčių, kodėl bent jau Ispanijoje daugelis žmonių kreipiasi į Europos institucijas pirmiausia, yra ta, kad trūksta pasitikėjimo nacionalinėmis institucijomis. To pasitikėjimo trūkumas atsiranda gal dėl lingvistinių problemų, nes gali būti, kad tai yra Europos piliečiai, kurie persikėlė į kitą valstybę narę. Gali tai būti dėl lieto proceso arba dėl to, kad e, institucija yra silpna, Ispanijoje šiuo metu regioninis ombudsmenas buvo institucija, kur, no, nu, regioninio ombudsmeno, e, kuri buvo panaikinta, kaip daugelis įtarė, dėl politinių motyvų. Manau, kad tikrovė, ir aš aišku suprantu, kad jūs e, nekažin ką galite padaryti, kad e, padaryti europinių lygmenių, užtikrindami, kad būtų pasitikima nacionalinės institucijomis. Tačiau manau, kad kuo ilgiau tokia situacija tęsis, jūs ir toliau gausite laiškus ir skundus. Pirmiausia, iš žmonių prieš jiems kreipiantis į nacionalinės institucijas. Kas dar norėtų kalbėti? Aš atstovauju Ispanijos asocia, žmonių asociacija žmonių, kurie yra patyrę Ispanijos pakrančių įstatymo poveikį. Ir jeigu neklystu, tai turiu pasakyti, kad jūs tiesą sakant nepaaiškinote, kad e, Europos institucijos gali padėti žmonėms, bent jau tiems e, žmonėms Ispanijoje. Ta pati galima pasakyti turbūt ir, e, ir ne Ispanus gyvenančius Ispanijoje. Problema yra ta, kad jeigu turi įstatymą, kuris gyvendamas atgalinę datą, ir galiausiai yra konfiskuojam, konfiskuojamas turtas, kuris buvo įsigytas teisėtai. Tai nesukelia jokio teisinio neiškumo. Pagalvokite apie šimtų šeimų problemas, kurie prarado namus ar verslą. Prieš tai juos teisėtai įsigyja gal čia nieko bendro ir neturi su ES kompetencija. Kodėl Europos šalių įstatymai nėra suderinti su Lisabono sutartimi? Kam tada tas sutartis reikalinga? Kam reikalinga taisyklės dėl žmogaus teisų, jeigu šalis signatarės neprivalo laikytis įstatymų. Ar mes su Ispanijoje esame ar nesame Europos piliečiai? Toks mano nusiskundimas. Man atrodo, kad čia atvykau tokį kelią iš Ispanijos, kad iš tikrųjų neverta kreiptis į Europos institucijas. Ir turėčiau pirmiausia kreiptis į Ispanijos institucijas. Man teko kovoti 15 metų, kol šita byla pateko į teismą ir mes pralaimėjome, nes 98 procentai reikalų susijusių pakrančių įstatymų. 98 procentai bylų yra ieškovo pralaimimos. Aš kreipiausi ir į peticijos komitetą, jie buvo labai malonūs, pakvietė mus ir išklausė mūsų. Tačiau Ispanijos uh, vyriausybė savo e, prunkščiai kumšti ir peticijų komitetoje atsakydama paminė tiesiog teismo nutartis, kurios yra neteisingos. Mes viską juk žinome apie tas, tuos nuosprendžius, 28 procentais atveju jie yra prieš mus. Tai yra Ar niekam nerūpi, kad e, tas įstatymas praslenkia su e, visomis taisyklėmis ir e, veikia atbulinė data ir konfiskuoja teisę taigytą turtą pagal jį? Norėčiau paklausti, ar yra dar norinčių pasisakyti? Avant, oui. Uh, yeah, it's just to follow up on uh, Norėčiau pratesti tai, ką sakė Alanas. Aš pritariu tams e, komentarams ir norėčiau užduoti klausimą apie tai, kas buvo čia kalbėta, apie lygybės institucijų nepriklausomumą. Klausimas yra tai, ką Europos komisija ketina daryti, kad e, spręstų kai kurios klausimus paminėtų Salama. Vienas yra e, žmogaus teisų institucijų skaičius valstybės narėse yra e, vienas aspektas, kitas dalykas, kai kurios jų yra labai silpnos. Tai yra, galėtų būti Z kategorijos, ko gero. Ar ką nors komisija planuoja numatyti kažką panašaus e, į Paryžiaus principus e, lygių galimybių institucijoms. Ar jums netrodo, kad reikėtų e, nustatyti panašius principus? Ačiū. Ar bus dar klausimų? Jeigu ne, norėčiau sureaguoti į pasisakymą dėl pakrančių įstatymų. Mūsų seminaro tema - pabandyti geriau įsigilinti, ką galėtumėme padaryti ir kaip užtikrinti bendradarbiavimą, kad iš tikrųjų būtų gyvendinamos pagrindinių teisių hartijos teisės. Ir tai yra pareiga visais lygmenėmis visiems regionų vietos valdžiai ir ES institucijoms. Visą tai, aišku, turi būti plėtojama remiantis institucijų, numatyta Lisabono sutartyje pasidalinimų kompetencijomis, teisės rytie ir taip pat pasitelkiant ir ES lygmenį, tai yra laikantis valdžių padalymo principo, kaip numatyta sutartise. Ir šiandien pradedame dialogą tarp ES ligmens ir nacionalinio ligmens, kad geriau suvoktume, kaip užtikrinti apčiopiamą turinį teisėms, užtikrintoms pagrindinių teisių hartijoje. Tai yra mūsų tikslas nenagrinėti atskirius atvejus, bet inicijuoti dialogą, ieškoti sprendimų ir stiprinti bendradarbiavimą, siekiant padėti piliečiams. Taigi yra toks šiandienos susitikimo tikslas. Be abejo, yra situacijų, kurios vertinant iš teisinio požiūrio taško yra sudėtingos ir būtent tokia situacija yra susidariusi su tuo e, pakrančių statymo įgyvendinimu. Čia kalbame ne tik apie vieną iš pagrindinių teisių į nusavybę, čia iškyla ir kompetencijų klausimas ir kompetitinga institucija, ar tai būtų Strasbūro teismas, ar Teisingumo teismas, arba komisija, ar peticijų komitetas, jeigu jie teigia, kad mes nesame įgalioti, nesame kompetitingi nagrinėti šį klausimą, tai nereiškia, kad čia dinksta pagrindinių teisų problema. Svarbiausia, kaip jau sakiau, yra pasidalimas kompetencijomis Bet tokia yra situacija, kurią reikia atsižvelgti. Taigi, visų pirma, reikia atsižvelgti į kompetencijų padalinimą ir vaidmenų pasirskirstimą tarp regioninio, nacionalinio ir Europos ligmens. Ir būtent ir kalbėti apie tai, kaip tie lygmenys gali bendradarbiauti. Ir žinoma, čia laukia konkretus darbas vertinant viską ne iš grinai juridinio požiūrio taško, bet pabandant įsivaizduoti, išsiaiškinti, kaip konkrečiai suteikti pagalbą piliečiams. Kaip padėti piliečiams išspręsti problemas, pagrindinių teisų srityje. Dabar žodis Deividui. Aš e, manau, kad e, svarstydami peticijas atkreipiame savo dėmesį į pagrindinių teisų pažeidimus. Ir šiame kontekste pastebime, kad jie daug daugiau tikisi iš ES, nei mes galime suteikti. Europos parlamento nariai patys nori turėti daugiau galių ir e, sugebėti geriau reaguoti, spręsti piliečių problemas, tačiau sutartis yra tokia, kokia yra. Štimiausių laikų nieko negalėsime pakeisti, tačiau kuo garsesnis taps piliečių balsas, skundžiantis dėl šių problemų, tuo didesnė tikimybė, kad jų teisės bus apsaugotos ES institucijų daug greičiau ir daug veiksmingiau. Žvelgiant iš peticijų komiteto požiūrio taško, dažnai akivaizdu, kad nesvarbu, kiek institucijų veiktų nacionaliniu lygmeniu, nes nesugeba apsaugoti Europos piliečių teisų, dėl to jie kreipiasi į mus, galbūt jų lūkesčiai yra nepateisni, nepagrįsti. Tačiau, kreipdamėsi į peticijų komitetą, gali tikėtis, kad e, jame jų skundas bus e, svarstomas rimtai. Taip mes savo darbę turime vadovautis e, teisinėmis struktūromis, tačiau mes vadovavomės ir tam tikrais politiniais sumetimais siekiame bendradarbiaudami su vyriausybėmis, ministerijomis, regionės valdžios institucijomis spręsti šios klausimus, taip pat pasinaudodami ombudsmenų galimybėmis savo e, ryšiais su kolegomis iš nacionalinių parlamentų peticijų komitetų. Mes ieškome sprendimo. Sprendimas e, gali užtrukti jo paieškos pakankamai ilgai, nes galiojimo ribos nėra aiškiai nubrėžtos. Tačiau manau, kad mūsų komitetas e, turėtų šią linkmę dirbti toliau, nes e, jo svarba ES daugeliu piliečių yra pakankamai didelė ir vien tik pasakymas, kad paliksime šį klausimą spręsti nacionalinėms institucijoms, nereiškia, kad jis bus išspręstas. Mums reikia stiprinti uh, tarpusavio sąsajas tarp atstovavimo organizacijų Europos Sąjungos institucijų tam, kad būtų sprendžiamos mūsų peticijų autorių aprašomos e, e, problemos. Šią savaitę mes peticijų komitete svarstėme LGBT grupių peticijas ir su Lenkijos ombudsmenė turėjome labai įdomias diskusijas dėl to, kad Lenkijos LGBT atstovai aktyviai kreipėsi į mus ir jų problemas atkreipė dėmesį. Lenkijos ombudsmenė dabar iškils klausimas susijusi su uh, civilinės partnerystės registravimu Lenkijoje, kas anksčiau iki šiol buvo neįmanoma. <clears throat> Pažiūrėkime, kas yra parašyta pagrindinė teisų hartija apie ES susipareigojimų žmonių su negale atžvilgiu privalome užtikrinti, kad parlamentas siektų įgyveninti savo sprendimą apsaugoti negalių žmonių teisės, e, pavyzdžiui, į galimybę e, skaityti knygas brailio raštu. E, komisijos atinkamos tarnybos generaliniai direktoratai rinkos teisingumo turi kreipti dėmesį į pagrindinių teisų hartijos nuostatų neįgyvendinimą jų kūruojamuose e, sritise. Pavyzdžiui, e, Teisingumo generalinio direktato atstovas per mūsų diskusiją neturėjo ko pasakyti, todėl turime skatinti pačius piliečius imtis atsakomybės, siekiant, kad e, į sutartį įtrauktos hartijos nuostatos būtų įgyvendinamos ir būtent šios dienos diskusijų tikslas toks ir buvo atkreipti institucijų valstybinio dėmesį į tai, kad reikia dirbti kartu, kad uh, gyvenitume piliečių lūkesčius ir mes tikimės, kad su jumis, su žmogaus teisų gynimo asociacijomis, bendradarbiaudami sugebėsime to pasiekti. Manau, kad daug piliečių nori didesnės ES įtakos esama tarpusavio nepasitikėjimo, jis akivaizdus ir čia esantis asmenys privalo imtis veiksmų, kad tas nepasitikėjimas mažėtų siekti nacionalinių ir regioninių lygmenimis dėti daugiau pastangų, kad Europos piliečiai labiau pasitikėtų Europos Sąjungos institucijoms. Pirmininkas. Ačiū, manau, kad jums buvo norima užduoti klausimą. Ačiū, kad suteikėte. Esate visiškai teisus, pasitikėjimas yra labai svarbus dalykas savo pristatymo pabaigoje. Minėjau, kad norėčiau, kad kada nors išauštų tokia. Na, kai žmonės būtų patenkinti jiems gaunamų, jiems atitinkamų valstybių narių institucijų teikiamų paaiškinimų dėl jų teisų apsaugos. Teigiate, kad nedaug galime imtis veiksmų Europos Sąjungos lygmenių su to susijusiu. Nesu tuo toks tikras, aš tik kalbu ombudsmenų vardu. Svarstant peticijas vyksta politinis procesas, Europos parlamentas yra tiesiogiai išrinkta demokratinė institucija. Peticijų teikimo procedūros e, esmė yra e, pakelti e, demokratiją į ES lygmenį. Vasmenų veikla tuo tarpu vadovaujasi šiek tiek kitokią logiką. Europos lygmenių veikiantis ombudsmenų tinklas apima, kaip čia pasakyti, tam tikrą dalį bendros buvimo ombudsmenų kultūros, panas Baudy, kurio jau nėra šiandien, kuris kalbėjo iš ryto, aš prieš porą savaičių girdėjau jo kalbą Ženevoje, kuris minėjo Paryžiaus principus ir klausė, kaip galite būti nepriklausomi, jeigu jūs skiria Prancūzijos prezidentas. Kadangi jūs turite būti jam dėkingi už tai, kad jūs paskirėte šias pareigas. Nepriklausomumas nereiškia vien tai, kas, e, vien to, kas įrašyta į teisės aktų nuostatas, tai taip pat yra tam tikra dvasinė būsena. Danijos ombudsmenas e, teigia, kad e, jeigu ombudsmenas nekonfliktuotų kars nuo karto su valst... vyriausybė ar parlamentu, tai jis netliktų tinkamai savo darbo. Ir toks teiginys yra visiškai e, teisingas. Taigi, tose susitikimuose e, reiškiamas mintis ir formuoja ombudsmenų bendros veiklos kultūrą kuri padeda didinti taip reikiamą pasitikėjimą. Ačiū. <clears throat> Tamas, aš taip pat norėčiau šiek tiek pesimistiškiau pakomentuoti galbūt šį aspektą. Man kyla klausimas, kaip mes e, ketiname e, įtikinti piliečius, kad reikia pasitikėti lyčių lygybės institucijomis, pavyzdžiui, jeigu nejaučia paramos iš vyriausybių pusės, jeigu mato, kad kai kuriams vyriausybėms iškai nerūpi žmogaus teisų klausimai ir atitinkamos apsaugos užtikrinimas. Aš manau, kad pirmiausiai ši institucija turėtų užsitikrinti politinę paramą ir e, kuri negrėstų arba ne, nekeltų pavojaus jų nepriklausomumui siekiant uh, suteikti deramą pagalbą diskriminacijos ir žmogaus teisų pažeidimų aukoms. Manau, kad Europos lyg, lygis ir lyg, lygmuo yra pati tinkamiausia platforma keistis teigiamą patirtimi, ekvinėt būtent taip ir elgiamasi. Ten vyksta daug diskusijų E, kaip užsitikrinti pažeidžiamų piliečių grupių pasitikėjimą mūsų institucijomis ir diskusijose yra pateikiama labai daug įdomių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui galima pradėti struktūrinės diskusijas su Romų tautybės atstovais, steigiant arčiau jų gyvenamojų vietų savo atstovybės tam, kad jiems nereiktų keliauti į savivaldybę. Yra teikiama kitų pasiūlymų. Taigi tiek ačiū. Ačiū, dėja turėsime baigti mūsų diskusijas, mūsų seminarą. Apibendrinamas norėčiau paminėti, kad tai tik pradžia. Kiek žinau, pirmą kartą vienoje vietoje turime nacionalinio lygmens institucijų atstovus, Europos lygmens atstovus, taip pat akademinio sluoksnio atstovus. Pirmoji diskusijų dalis vyko bendresnėmis temomis. Manau, kad pasikeitimas galimi skirtingomis nuomonėmis apie žmogaus teisų nuostatų įgyvendinimą leidžia mums rasti tą e, politinę tiesą susijusią su žmogaus pagrindinėmis teisėmis, formuoti tam tikrą kultūrą. Aišku, procesas nevyksta pakankamai greitai, tačiau tikiuosi, kad ši diena ir mūsų seminaras aiškiai parodo, kad esame bendro interesų, turime bendrų problemų, todėl turime surasti kartu būdus, kaip jas išspręsti, pasinaudodami vieni kitų patirtimi. Taigi mūsų laukia didelis darbas, tęsime šį procesą, šį dialogą kartu su peticijų komitetu bei visais suinteresuotais asmenimis ir subjektais. Tas e, e, visapusiškas požiūris e, tikrai pademonstruoja, kad galima užtikrinti kokybiškus politinius sprendimus pagrindinių teisų apsaugos rytyje. Dėkoju, kad atvykote. Palaikysime toliau ryšį. Mes skatiname jūs taip pat kreiptis į mus, užduoti mums klausimus, mes taip pat su jumis kontaktuosime, nes